Please take a seat. Dear colleagues, dear colleagues, welcome. Herzlich willkommen zu unserer. Mėly kolegos, prašome susėsti. Sveiki atvykę į posėdį. Darbos valkės projektas jums pateiktas, niekas neišreiškė pageidavimų ją keisti, todėl ji tvirtinama. Šis posėdis kaip visada yra transliuojamas Ines paprašė žodžio. Sí, señora presidenta, solamente en el, en el tema del. Pone pirmininkė, dėl darbo atvarkės du dalykai. Mm, norėtume paprašyti, kad nevyktų balsavimas pirmadienys trečią valandą po piet. Todėl, kad daug kolegų atvyksta iš toliau ir labai sudėtinga atvykti būtent 15 valandai. E, juo labiau, kad prieš savaitę buvo Strasbūro savaitė dėl aštuntojo darbo atvarkės punkto. E, biudžeto komiteto pranešėja turėtų pateikti biudžeto kontrolės komitetui biudžeto komiteto nuomonę, ar neturėtų būti atvirkščiai, kad mes, biudžeto kontrolės komitetas, turėtume pateikti savo nuomonę biudžeto komitetui. Mano supratimu, tai būtų įprasta ir primtina procedūra. Ja, die Frau Pirmiausia, dėl balsavimo. Mes pagalvojame taip, kad visų frakcijų problemos yra tokios pačios, dėl to e, čia sąžininga, jokios neteisybės nėra. Aišku, sunku balsuoti uh, pirmadienį, tačiau e, priešingų atveju nespėsime išnagrinėti visos darbo atverkės, ypač, ypač biudžeto e, įvykdymo patvirtinimo. Todėl bandysime koreguoti, atsižvelgiant į jūsų pastabą, bet taip pavyksta ne visada. Dėl aštuntojo darbo atverkės punkto. Uh, biudžeto komitete e, šiam pranešimui jau buvo pritarta ir kolegė Holmeier paprašė, kad biudžeto kontrolės komitete būtų nagrinėjamas šis klausimas. Todėl numatyta 30 minučių šiam klausimui skirti mūsų, tai yra biudžeto kontrolės komitete. Todėl ir pateko šis klausimas į mūsų komiteto darbo atverkę, o ne atvirkščiai. Aš tikiuosi, kad jūs mane suprantate ir kolegė Holmaier ir pristatys jums šią nuomonę. Trečiasis darbo atverkės punktas. E, kolegos Sarvama e, nuomonė būsima daugiametė finansinė programa, parlamento pozicija dėl DFP po 20 metų. Ačiū. Pirmininkė, džiugu, kad visgi šį pirmadienį daug kolegų susirinko, galėtų jų būti ir daugiau, tačiau e, ši nuomonė labai svarbi, todėl balsuokime už ją. Vienintelė truputėlį mažytė balsavimo sąrašo korektūra. Tai yra šeštasis pakeitimas. Jei jam bus pritarta, tai devintas atkris. Jei šeštam bus pritarta, dėl devinto nebalsuosime. EPP balsavimo sąraše taip pat įvyko keletas pakeitimų, bet aš jų nepristatysiu. Ačiū. Pradėsime balsuoti. Balsavimo sąrašai jums pateikti. Pirmasis pakeitimas kas už? prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias, už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta, nes vienodai balsų surinko tiek už, tiek prieš šis pakeitimas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš. Ar galime pasitikrinti dėl šeštojo pakeitimo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Septintasis, kas už, prieš susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Ar galime pasitikrinti? Aštuntas pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Panašu, kad priimta. Priimta. Balsavimas baigiamas. Taip priimta. Devintasis e, už prieš susilaikę atmesta, dešimtasis kas už prieš susilaikę priimta, 11 už, prieš, susilaikę, priimta. 12 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 13 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 15 kas už, prieš, susilaikę. Ar galime pasitikrinti elektroninis balsavimas dėl 15 pakeitimo pradedamas?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 23 kas už prieš susilaikę atmesta, 24 kas už prieš susilaikę atmestas, 25 kas už prieš susilaikę atmesta, 26 kas už prieš susilaikę atmesta, 27 kas už prieš susilaikę priimta, 28 kas už prieš susilaikę. Ar galime pasitikrinti dėl 28 pakeitimo? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas, atmesta. 29. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 30. Už? Prieš susilaikę priimta. 31. Už? Prieš susilaikę priimta. 32. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 33. Už? Prieš susilaikę atmesta. 34. Už? Prieš susilaikę atmesta. 35 už, prieš susilaikę priimta 36 už, prieš susilaikę atmesta 37 už, prieš susilaikę priimta 38 už, prieš susilaikę priimta 39 už, prieš susilaikę priimta 40 už, prieš susilaikę atmesta. Pirmas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Peršoksime prie 46 pakeitimo, kas už prieš susilaikę priimta 47 už prieš susilaikę priimta 48 už prieš susilaikę priimta 49 už prieš susilaikę atmesta 50 iki 53 kas už prieš susilaikę. Ne, pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame mm, už pakeitimus 49. Nuo 50 iki 53. Balsavimas baigiamas. Priimta. 54 už prieš susilaikę atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu 54 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 55 už prieš susilaikę atmesta. 56-57 kartu, kas už prieš susilaikę. Ar galime patikrinti elektroniniu būdu? Net tas pats balsavimas kaip ir prieš tai, ar ne? Du kolegos vis dar nebalsavo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 58 už, prieš susilaikę atmesta 59 už, prieš susilaikę atmesta. Pasitikrinkime mm, dėl 59 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas atmesta. 60 nebalsuosime, techninio pabudžio pakeitimo, 61 kas už, prieš susilaikę atmesta. 62 kas už, prieš susilaikę priimta, 63 kas už, palaukit, ne, atkrenta, vis dėlto kas už, prieš susilaikę atmesta. 64 kas už, prieš susilaikę atmesta, 65 kas už, prieš susilaikę priimta, 66 kas už, prieš susilaikę atmesta Ar galime patikrinti? Man atrodo priimta. Bet vis prisijungia naujų kolegų prie mūsų rato, todėl tai tampa neaišku. Balsavimas baigiamas. Priimta. Atleiskit. 67 kas už, prieš susilaikė, 68 ir 69 e, pirmoji dalis kas už prieš susilaikę atmesta antroji dalis kas už, prieš susilaikę atmesta 70 kas už, prieš. Ar galime patikrinti? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 71 kas už, prieš susilaikę, priimta 72 kas už, prieš susilaikę, atmesta 73 kas už, prieš susilaikę atmesta. 74-75 kas už prieš susilaikę atmesta. 76 kas už prieš susilaikę atmesta. 77 kas už prieš susilaikę atmesta. 78 kas už prieš susilaikę atmesta. 79 kas už prieš susilaikę priimta. 81 kas už prieš susilaikę atmesta. 82 ir 80 kartu su žodiniu pakeitimu pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaikę. Ar galime patikrinti pirmoji dalis dėl 80 pakeitimo? Maniau, kad atmesta. Balsavimas baigiamas. Priimta. Gerai, kad patikriname. Ir tada žodinis pakeitimas Ir antroji dalis, kas už. Taip, antroji dalis dabar, kas už. Prieš susilaikę. Priimta ta pati balsavusių dauguma. Aišku, 82 dalis galime pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Antroji 80 pakeitimo dalis. Priimta. 82 kas už prieš susilaikę priimta. 83 kas už prieš susilaikę priimta. 84 kas už prieš susilaikę atmesta. Ar turime patikrinti? Patikrinkime 84 pakeitimas. Valsanas pradedamas. Balsavimas baigiamas, atmesta 85 kas už prieš susilaikę priimta. 86 kas už prieš susilaikę atmesta. 87 pirmoji dalis kas už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už prieš. Ar galime patikrinti dėl antrosios dalies? Balsuosime 87 pakeitimo balsavimas pradedamas ir baigiamas. Atmesta. 88 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 89 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 90 kas už. Prieš. Ar galime patikrinti 89 pakeitimą? Ne, pirmininkė atsiprašo, 90 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 91. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 92. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 93. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 94. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 95. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 70, tai yra 97, kas už, prieš susilaikę atmestą. 98, ne, pasitikrinsime balsavimas dėl 97 pakeitimo pradedamas. Balsavimo sąraše yra kai kurių tokių neaiškumų. Atsiprašom. Dviejų kolegų vis dar mm, balsų nėra. Balsavimas baigiamas atmetama. Kur čia mes buvome? 99. Ne. Pirmininkė pasitaiso. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 99. kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtasis kas už, prieš susilaikę priimta. 101 už, prieš susilaikę priimta. 102 už, prieš susilaikę atmesta. 103 už, prieš susilaikę atmesta. 104 už, prieš susilaikę atmesta. 105 už, prieš susilaikę atmesta. 106 už, prieš susilaikę atmesta. 107 už, prieš susilaikę, priimta. 108 už, prieš, susilaikę, atmesta. 109 už, prieš, susilaikę, atmestas. Ar galime patikrinti, balsuosime dėl 109. 109 pakeitimas. Balsavimas baigiamas, akivaizdu atmesta. Balsuosime dėl visos nuomonės, baigiamasis galutinis balsavimas, pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 10 už, 8 prieš. Pereisime prie nuosavų išteklių sistemos reformos. Nuomonės referent... E, e, atsakingo komiteto pranešėjas Levandovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pastebėti, kad e, šį pranešimą glaudžiai bendradarbiaudamos e, rengė keletas frakcijų. Mums puikiai sekėsi dirbti, tikrai rezultatai nuostabus. Noriu padėkoti visiems. Pereikime iškart prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikę priimta. Antras už? Prieš susilaikę atmesta. Trečias už? Prieš susilaikę atmesta. Ketvirtas už? prieš susilaikę priimta, penktas už, prieš susilaikę atmesta, šeštas už, prieš susilaikę priimta, septintas kas už, prieš susilaikę atmesta, aštuntas kas už, prieš susilaikę atmesta, devintas kas už, prieš susilaikę. Ar galime patikrinti? Devintasis pakeitimas. Balsavimas baigiamas atmesta. Dešimtasis kas už, prieš susilaikę atmesta. Pirmas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Septynioliktas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Aštuonioliktas atkrenta. Devynioliktas irgi atkrenta. 20 atkrenta, 21 kas už. Prieš susilaikę priimta. 22, 23, 24 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 25 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 26 kas už. Prieš susilaikę atmesta. Visgi patikrinkime 26 pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 27. Kas už, prieš susilaikę atmesta. 28. Kas už, prieš susilaikę atmesta. 29. Kas už, prieš susilaikę priimta. 30. E, atkrenta, nes antras kompromisas. 31. E, kas už, prieš susilaikę priimta. 32. Kas už, prieš susilaikę atmesta. 33. Kas už, prieš susilaikę, atmesta. Patikrinkime 33 pakeitimą. Patikrinimas baigtas. Didelė persvara atmesta. 34 kas už, prieš susilaikę, atmesta. 20, 25 kas už, prieš Atmestas 36 už, prieš susilaikę, atmesta 37 atkrenta, 38 kas už, prieš susilaikę, atmesta 39 kas už, prieš susilaikę, atmesta 40 kas už, prieš susilaikę, atmesta 42 už, prieš susilaikę, atmesta 41 už, prieš susilaikę, atmesta Ar galime patikrinti 41? Balsavimas baigiamas, priimta. 43. Už prieš susilaikę priimta. 44 atkrenta, trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dar kartą patikrinkime. Trečiasis kompromisas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už? Prieš susilaikę priimta. Balsavimas kaip ir baigiamas. Balsuosime dėl e, pranešimo su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 17 už, 1 prieš, 1 susilaikė, sveikiname pranešėją. Ir tai nukelia mus į dar vieną darbo tvarkės punktą. Bei Tagesordnungspunkt Nummer 4. Tai yra penktąjį. Komisijos narės kretu atsakingos už regioninę politiką. Išklausimas e, mes e, anksčiau baigiam balsuoti nei planavome, todėl gal galėtų kas nors pažiūrėti, ar komisijos nariai jau atvyko.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 Tęsime. Noriu pasveikinti regi už regioninę politiką atsakingą komisijos narę Koriną Kretu ir atsakingą auditorumų narę Aljaną Ivanovą. Sveikinu e, išrinkus ją praėjusią savaitę ir e, taip pat dalyvauja kolega Celer ir pirmiausia ir suteiksiu žodį viešniai. Ačiū pirmininkė, komisarė, pranešėjau, gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, man labai malonu šiandien pristatyti Jums šeštojo skyriaus metų ataskaitos už 2016 metus e, ataskaitą. Čia kalbama apie daugiametės finansinės programos pirmąją B antrašinę dalį, teritorinę sanglaudą, regioninę politiką. Noriu padėkoti komisijai už puikius darbinius santykius šio proceso metu ir iš karto pradėsiu nuo svarbiausių mūsų audito faktų dėl pažeidimų. 16 metais audito populiacija sudarė 26 milijardai, iš jų 21 milijardas buvo susijęs su RDF ir kitais, kitomis regioninėmis operacijomis 7,5 milijardo sanglaudos fondo ir 3,1 milijardo ESF. Daugumą lėšų valdo komisija ir valstybė narių. 16 metai buvo paskutiniai metai susiję su 7-13 metų programa. Mūsų audite mes analizavome reprezentatyvę imti kurie sudarė 180 sandorių iš 12 bendro valdymo priemonių. Manoma, numanomas, vertinamas paklaidų lygis buvo 4,8 procento, nors jis mažesnis negu 5,2 procentai per ankstesnius metus jis visgi yra ženkliai aukštesnis negu materialumo riba. Tai yra pagrindas klaidoms yra 50, 25 klaidos, kurios buvo rastos Intyje. Svarbiausios klaidos šioje antrašinėje dalyje yra netinkamos išlaidos įtrauktos į paramos gavėjų deklaracijas 42 procentai, viešųjų pirkimų klaidos 30 procentų ir netinkami projektai ar veikla 28 procentai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, ponė pirminkė, į kelis svarbius aspektus, kuriuos išiškiname šių metų skiria. Pirmiausia, Pradėsiu nuo paprastinamo. Per pastarosius penkerius metus mes ištyrėme 135 sandorius, kuriuoms buvo naudojamos suvrastintos kaštų deklaravimo e, procedūros ir nustatėme nulį apskaičiuotų klaidų šiuose 135 sandoriuose. Tai reiškia, kad tokie projektai e, susijęs su mažesniu klaidų skaičiumi. 14-20 metų programą laikotarpį valstybės narė skatinamas plačiau panaudoti suprastintas e, procedūras sanglaudos rytyje. Antras svarbus šios tyriaus elementas ir tikamumo e, laikotarpio išplėtimas. Šis klausimas buvo keltas ne vienoje diskusijoje dėl metų ataskaitos. Na, trumpai tariant, galiu pasakyti, kad 15 metų balandžio mėnesį komisija nusprendė išplėsti tinkamumo laikotarpį finansinėms priemonėms nuo 31 gruodžio 15 metų iki 17 metų kovo 31 dienos, patvirtinus komisijos sprendimą, o ne pateikus pasiūlymo tarybai ir parlamentui pakeisti tinkamą, atitinkamą reglamentą. Tai yra trečiai, me, tretieji metai, kuomet auditorumai pabrėžia šį teisinės interpretacijos klausimą ir mes manome, kad mokėjimų ir garantijų per tą išplėstą laikotarpį sudaro 2,5 milijardo eurų. Tačiau jie netraukti į klaidas, nes tai yra vienkartinis rezultatas, kuris neturi įtakos ES biudžetui apskritai ir neleis to palyginti šio rezultato su ankstesniais metais. Kitas svarbus momentas yra nacionalinių institucijų atsakingų už e, SEF fondus paskirimas. Mes vėlgi pranešame apie 14 metų, 20 metų programavimą laikotarpių, laikotarpio vėlavimą paskirti tas institucijas. Iki 17 metų kovo mėnesio komisijos gavo skaičius tik tai už 0,7 procentus išlaidų. Nuo 17 metų vidurio vėlavimas biudžeto įgyvendinime buvo didesnis negu 7-13 metais. Viena iš svarbiausių priežasčių yra tai, kad valstybės narės paskyrė tik 77 procentų programų institucijų atsakingų už sanglaudos politikos lėšas iki 16 metus. Kitas audito aspektas komisijos tvarkos nustatytos 14-20 metams analizė. Teisinis pagrindas, teisinė sistema šiam laikotarpiui numato kai kurios pagerinimus, pavyzdžiui, metinius patvirtinimus, skaitant patikrinimo paketą ir sistemingą 10 procentų laikinų mokėjimų sulaikymą ir grinosios finansinės korekcijas. Svarbiausia sąlyga patvirtinti sąskaitas ir E, sumokėti likusias lėšas yra tai, kad e, likutinė e, klaidų vertė, kurio, apie kurias pranešama, išliektų mažiau negu 2 procentai. Audito rūmai atsižvelgia į šios pakeitimus, rengdami auditą 17 metais. Ir mes bandomoji būdu išbandysime savo požiūrį tikrindami informaciją, kurią teikia audito institucijos ir komisija. Bet aš galiu patikinti, kad mes ir toliau pateiksime e, tvirtus rezultatus e, auditorumų patikinimo pareiškimui. Ponios ir ponai, ES lėšas reikia išleisti laikantis taisyklių. Tai yra pirma iš anksnė sąlyga, kad būtų pasiekta rezultato. Antras svarbus žingsnis yra siekti veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomijos. Šiemet trečią kartą mes pateikėme atskirą skyrių, kuriame įvertinamas projekto iš pagal imtis e, veiksmingumas ar jo rezultatai. Kaip žinote, 14-20 metų rezultatų požiūris yra tvirtesnis. Pavyzdžiui, audito institucijos valstybės narėse dabar turi išanalizuoti rezultatų patikimumą, o teisės aktai komisijai leidžia imtis sankcijų kai nepakankamai pasiekime rezultatų finansinę prasme. Kai dėl 2007 ir 2013 metų programavimo laikotarpių reikia pastebėti, kad teisiniai pagrindai neįpareigojo institucijų kiekvienam projektui pateikti rezultatus ir todėl tik tai kai kurie, tik tai dalis projektų turėjo rezultatus rezultato apskaičiavimą pagal numatytus tikslus. Be to mes numatėme ir, nustatėme ir silpnų vietų tame, kaip valstybės narės e, sukūrė savo rezultatų registravimo sistemas ir nepaisant tų trūkumų reikia pabrėžti, kad beveik visi 92 procentai vertintų projektų pasiekė tikslų, kurie buvo jiems numatyti arba visiškai arba iš dalies. Taip pat pateikėme tris rekomendacijas susijęs su 17-13 metų veiklos programų e, likutinės vertės apskaičiavimą 14-20 metais ir laikotarpį po 20 metų daugiau dėmesio skiriant rezultatams, ypač siejant mokėjimus su rezultatais, o ne tik atlyginant išlaidas. Visos šios rekomendacijos buvo patvirtintos, e, priimtos komisijos. Ir pabaigai norėčiau pabrėžti, kad sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių investicijų politikų ES politikos rinkinyje, kuomet galime pademonstruoti tą e, pridėtinę vertę visiems piliečiams, jeigu projektai gyvendami tinkamai. Tikiuosi, kad mūsų išvados ir rekomendacijos bus jums vertingos ir prisidės prie viso proceso ir komiteto darbo bei komisijos darbo. Pone pirmininkė, komisarė, pone pranešėjo, gerbėmi nariai, labai ačiū už dėmesį. Ja, wir danken Ihnen für einen wirklich interessanten. Labai ačiū už įdomią temą ir sveikiname komisijos narę Koriną Gretu pateikėme 78 klausimus ir norime padėkoti Jums ir Jūsų komandai už tai, kad atsakėte į tos klausimus. O dabar žodis Jums. Thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, garbus parlamento nariai ir audito rūmų atstovė, ponos ir ponai. Pirmiausiai tai noriu padėkoti audito rūmams, kad taip teigiamai įvertinote ta šiame darbą, įvertinote, kaip atliekami mokėjimai. Ir aš manau, kad jūsų ši ataskaita rodo, kad tikrai ES lėšos panaudojamos geriau. Dabar <clears throat> sanglaudos politikos srityje jau penkeri metai iš eilės klaidų procentas sudaro 5 procentus, 95 procentais mokėjimai mokėjimų atveju klaidų nerasta. Tai tik rodo, kad patobulinta yra mokėjimo sistema ir kad klaidų skaičius metai iš metų mažėja. Ypač norėtume padėkoti ir auditorumams, ir biudžeto kontrolės komitetui, kad padėjote pasiekti mums tokių rezultatų. Dabar jau rengiamės 7-13 metų programavimo laikotarpio programų vykdymo baigimui ir aišku gali kilti problemų. Tačiau mes sugebėsime užbaigti visą šitą ciklą, jeigu nebus reikšminių klaidų. Ir kaip audito rūmai teisingai pastebėjo, komisija ėmėsi prevencinių priemonių ir patiksino iki 7-13 metų programavimo laikotarpio finansinių mokėjimų tvarkingumą. Mes ir toliau taip darysime, nuolatos atliksime peržiūrą 14 17 metų programavimo laikotarpio projektus. Aišku, 10 procentų mokėjimų ateina vėliau jau, kai būna baigti patikrinimai, todėl sąskaitų patvirtinimą reikia atlikti vėliau. Ir dar noriu pasakyti, kad valstybės narės jau pranešė apie reikšminės klaidas ir jos tikrai yra daug mažesnės negu nustatytas jų procentas. Bet aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, ką sakė ponas Lėnė, kad žmonės turi žinoti, kaip panaudojami jų pinigai ir kokia iš to nauda. Ir teisingai pastebėjo <clears throat> ponia Ivanova, kad taisyklių laikymasis tai yra tik tai viena medalio pusė. Ir žinau, kad biudžeto kontrolės komitetas a, pasižymė aukštais lūkesčiais, laukdamas labai aiškių apčiuopiamų geresnių rezultatų. Taigi, kiekvienos programos atveju, kai bus tik tai paskelbtas programos vykdymo užbaigimas, mes vertinsime, ar buvo pasiekti tikslai. Šiais metais reikėtų atkreipti dėmesį ir į politikos e, vykdymo ataskaitas. Na ir galiausiai laikotarpis po krizės pareikalavo daug jėgų, nes reikėjo atkurti ūkio stabilumą, bet aišku, investicijų nepakanka, reikia toliau plėtoti infrastruktūrą. Ir reikia pasakyti, kad sanglaudos politikos investicijos tikrai labai gerai pasitarnavo. Ir per pastaruosius keletą metų buvo finansuota maždaug iš ES biudžeto apie 80 5 procentus visų uh, uh, projektų, o Lenkijos, Kroatijos, e, Lietuvos ir Portugalijos atveju iki 40 procentų. Taigi investicijos yra ilgalaikės. Dabartinėme finansijų laikotarpiu mes teikiame paramą 1,1 milijonui uh, E, mažų ir vidutinių įmonių ir 16 milijardų eurų yra išleidžiama šiems, e, šiam tikslui. Maždaug taip pat e, remiame ir namūkio kūrimus tinklalapius. Reik, reikia pasakyti, kad tokiu būdu mes prisidedame prie socialinios atskirties mažinimo bei transporto infrastruktūros plėtotas. Noriu pažymėti, kad labai daugelis programų tikrai neapsiriboja vien ekonominiais ar socialiniais tikslais, nes jie, e, projekt, tie projektai prisideda prie geresnės valdysenos ir jos tobulinimo. Jūs žinote, kad egzistuoja iš ankstinės sąlygos. Uh, nustatytos išmaniai specializacijai, daug daugiau dėmesio skiriama veiklos rezultatams ir tam, kad būtų pasiektos, pasiekti tarpiniai rezultatai. Beje, galiu pasakyti, kad progra visoms programoms nusaksti, nu, iš, nustatytos iš ankstinės a, sąlygos. Ir a, tai reiškia, kad mokėjimai vykdomi proporcingai a, kriterijų laikymuisi. Mes vertiname veiklos rezultatus, tam pasitelkėme pagalbą atitinkamas internetinės platformas, kuriuose nemažai informacijos teikiama visuomenė ir galima tiesiog matyti, kokios programos ir kokie rezultatai pasiekimi viena regio, viename regione arba konkrečioje valstybėje narėje. Taigi 2004-2020 metų duomenis jau pradedame rinkti. O kalbant apie įgyvendinimą, tai tikrai daug kas um, vyksta labai neblogai, 44 procentai sanglaudos politikos ir EBR ir regionės plėtros fondo lėšos yra panaudotos. Bet aš tikrai pritariu tam, ką jūs sakėte, kad nepakanka apsiriboti pasiektą pažangą, ypač mokėj, kalbant apie mokėjimų lygį. Yra labai daug įvairiausių veiksnių, dėl kurių susiklostasi dabartinė padėtis. Ir nepamirškite, kad metinė finansavimo programa, jos formavimas yra atidėtas. Ir uh, todėl um, daugeliu atveju nebuvo įmanoma uh, pas, um, deklaruoti visus padarytus um, mokėjimus, nes taisyklė, kuri N plus 3 buvo, dabar yra N plus 2, bet ji labai buvo naudinga valstybėms narėms. Aš taip pat manau, kad baiminamėsi, jog valstybių narių neto finansinės korekcijos, kurios bus atliktos, irgi padarys įteiką, bet kuriuo atveju noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Progra už programas atsakingų institucijų skirimas. Dabar tai jau ne problema. 90 8 procentai numatyto rodiklio yra pasiektas anglodos politikos srityje ir valstybės narės, kurios dar nepaskyrė institucijos, ketina tai padaryti iki metų pabaigos. Ir aišku, supaprastinimas buvo vykdomas atsižvelginti aukšto lygio darbo grupės rekomendacijas. Svarbiausia, kad viskas buvo daroma savai laikiai ir labai, džiaugiuos, labai džiaugsiuosi išklausydama Europos parlamento kaip teisėkuros institucijos pastabas apie supaprastinimo darbą, jo rezultatus ir kiek jie pasiteisino įvairių programų atveju. Dabar kas bus po 20 metų? Aš asmeniškai manyčiau, kad reikėtų dar radikaliau supaprastinti taisyklės mes turime įvertinti kiekvieną politinį aspektą, sumažinti atitinkamą biurokratiją ir atsisakyti tų elementų, kurie nepadeda politikai politikos veiksmingumui. Mes turime suderinti du dalykus - reformos eigą ir jos testinumo užtikrinimą. Todėl po 20 metų, politika po 20 metų bus pradėta formuoti kitų metų kovo mėnesį. Ponios ir ponai, padėtis rodo, kad mes galime susidoroti su problemomis ir kad galime svariai prisidėti prie sanglaudos politikos įgyvendinimo. Nebejotinai mes turime atsižvelgti į europinę bendrą perspektyvą ir derinti ją su regionu ir vietos. Uh, vietose svarbiais e, tikslais ir esu įsitikinusi dėl to, kad sanglaudos politika ir ateityje išliks pagrindinė visų regionų politika ir aktualiai visai Europos Sąjunga. Ir ne tik aš viena taip manau, nes taryba e, posėdžiau šią savaitę ir dauguma valstybių narių laikosi tokios pačios pozicijos, kurią ką tik išdėšiau. Aišku, mes ir toliau tikimės, kad Europos parlamentas mums padės, kad galėtume gauti maksimaliai naudingą programų įgyvendinimo rezultatą ir kad politika duotų daug geresnių rezultatų ateityje. O dabar belieka padėkoti Jums uždėmesį ir aišku, mielai atsakysiu į Jūsų klausimus. Ačiū. Ja, dank. Wir haben in der Tat einige... Labai ačiū. Iš ties klausimų yra nemažai ir pirmiausia pranešėjui suteiksime žodį, panas Seller. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Ivanovai ir taip pat auditorumų kolegoms, kurie rengė savo ataskaitą dėl pirmosios B eilutės 16 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Aš savo ruoštų taip pat noriu padėkoti poniai komisijos nariai Kretu ir generalinio regijo e, direktoriato darbuotojams, kurie atsakė į 78 mūsų klausimus. Taip pat noriu tiek Ivanovai, tiek poniai Kretu pritarti. Europos struktūrinių investicijų fondų priemonė yra labai svarbi biudžeto priemonė, kuria viena vertus galima skatinti augimą ir užimtumą valstybėse narėse ir ES regionuose. Kita vertus, svarbu pabrėžti sanglodos aspektą. Mes norime bendradarbiauti ypač tose srityse, kur matome strapt, spragų, kur e, galėtume pagelbėti valstybėms narėms, e, kad jos išbristų iš skolų liūno. Aš nekartą parlamente, net prieš keletą metų kalbėjau šią temą, kai buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų paskatinti ekonomikos augimą po 2008 metų krizės. Taigi nekarta aš kalbėjau būtent apie ES e, struktūrinius ir investicinius fondus ir Dabar komisijos narys Oettingeris taip pat atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad šis fondas turėtų tapti ir likti labai svarbę priemonę, tačiau e, kai kas tuo abejoja, kai kas nori tokių e, papildomų fondų kaip Europos strateginių investicijų fondas ESIF. labai pozityviai nuteikia tai, kad pavyko išvengti klaidų. 1,8 procento e, likusių klaidų e, naudojantis mano minėtų fondų lėšomis yra puikus skaičius. Galime džiaugtis pasiektą pažangą regionuose, aišku, reikia bendradarbiauti ir toliau, tobulinant procedūras, nes kartais jos toli gražu neatrodo paprastos, atrodo e, kaip tyčia, labai sudėtingos. Tačiau dabar jau 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra aptariamas, o turėtume galvoti ir apie kitą periodą, tai yra 2014-2020 metų. Mano patirtis rodo, kad ypač konvergencijos kriterijus besistengiančios atitikti valstybės arba antrojo tikslo valstybės yra tos valstybės, kurios 2016 metų biudžetą įgyvendindamos dar tuo pačiu metu turi tokių slenkančių namų darbų iš ankstesnio finansavimo programavimo laikotarpio. Ir tai yra spraga, tai yra trūkumas, apie tai kalbėjo ir komisijos narėjai. Manau, kad būtent čia turėtume ieškoti būdų, kaip e, sparčiau stumėtis į priekį, jei norime tinkamai pasinaudoti struktūrinių fondų teikiamą naudą. Kodėl taip yra? Audito rūmų atstovė atkreipė dėmesį, kad 2016 metais dar nebuvo paskirtos visos e, administracijos administracinės institucijos. Aš turiu pasakyti, kad net patyrusios institucijos, turinčios e, daugiametę patirtį šioje srityje, susiduria su sunkumais skirdamos kompetentingą instituciją. Todėl, kad pagal dabartinį reglamentą tos sąlygos ir reikalavimai keičiasi, e, atsiranda naujų procedūrų, taip jau diplomatiškai vadinant. Ir įstaigos atsakingos už inst kompetentingų institucijų paskyrimą, kurios atsakingos už e, finansavimo patikrinimą, tarsi turi iš naujo tikrinti imtis tam tikrų veiksmų, kurie joms yra nauji ir tai vėlgi reiškia didesnę administracinę naštą. Net patyrusios institucijos čia taip pat daro klaidų. Tai vėlgi reiškia, kad mes greičiausia vėluosime e, tvirtindami kito programavimo laikotarpio biudžeto įvykdymą, nes e, atsiranda naujų sričių, dabar turime keturias naujas sritis ir ten tikriausiai arba bus e, akivaizdžių klaidų, taip kaip įvyko ir pastarajame programavimo laikotarpėje 2007-2013 metų. Visą tai turime turėti omenyje, siekdami tikslų, kurie yra numatyti tiek komisijos darbų programoje, tiek strategijoje Europos Sąjungo 2020, nes visgi dabartinio programavimo laikotarpis e, artinasi milžiniškais e, žingsniais ir neaišku, ar reikės vadovautis procedūra e, plus 3 ar įvyks kažkoks abiejų programavimo laikotarpių persiklojimas, ar reikės grįžti prie kažkokių senų procedūrų, neaišku. Aišku tai, kad e, turime skubiau pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis iš praėjusio programavimo laikotarpio panašu, kad dabar mes tiesiog delsėme ir velkamės e, iš paskos. Noriu padėkoti generaliniam regio direktoratui už pateiktas e, rekomendacijas skirtas atskiroms valstybėms narėms. Be įprastinių ataskaitų šiemet sulaukėme ir komisijos e, atsakymų į klausimus. E, dabar yra parengta e, septintoji, septintosios programos įgyvendinimo ataskaita. Mes laukiame ir kitų ataskaitų. O kalbant apie rizikingus biudžeto asignavimus, 2015 15-16 metais numatyti asignavimai buvo skaičiuojami pagal tą patį metodą. Ir jei mes dabar atimtume iš ankstinius asignavimus ir juos klasifikuotume kaip klaidas, tačiau vėliau gražintume e, asignavimus tuo met, su, ir, e, tuomet tai nesupaprastintų rizikingų asignavimų apskaitos. Kompetentingos institucijos mums pranešė, kad e, audito procedūros padažnėjo ir tapo sudėtingesnės. Manau, kad e, Iš vien su komisija ir auditorumais Europos parlamentas e, galėtų siekti vieno audito principo. Nes būtent tai galėtų supaprastinti struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo galimybės ir būtent tokiu principu galėtume dirbti uh, kito 14-20 metų programavimo laikotarpiu. Šiuo metu trys skirtingi auditoriai tarsi dubliuojasi ir kaišioja pagalius vieni kitiems į ratus. Todėl, mano supratimu, reikėtų šioje srityje tobulinti procedūras dėl finansinių priemonių. Apie tūkstantis įvairiausių finansavimo priemonių yra regioninės politikos srityje. Kaip mes galime apskritai kalbėti apie skaidrumą, e, jo labiau, kad turime turėti omenyje, kad 9 e, milijardai eurų tiek mums kainuoja pati administracinė našta, tai yra 7,7 procentai visų asignavimų. Ir e, aš noriu tik tai priminti komisijos nario e, Oettingerio žodžius, kuris kalbėjo, kad tos administracinės išlaidos kažkaip turėtų būti integruotos į bendrą biudžetą. Tiek. Trumpai Ačiū, komisijos nariai suteiksiu žodį. Mulțumesc mult, domnule raportor. Cred că s-au acoperit uh, mai multe. Ačiū, uh, ponia pranešėjų. Uh, taip, jūs atkreipėte dėmesį į keletą problemų, kurias norėčiau aptarti išsameu. Sanglaudos politika yra įtvirtinta sutartyse. Ja siekiama panaikinti arba sumažinti skirtumus tarp įvairių regionų arba valstybių narių. ES e, investiciniai fondai yra be galo e, svarbi priemonė. Kalbėdami apie klaidų procentą ir 2016 metus e, turime nepamiršti, kad Viešieji pirkimai e, vyko tvarkingai, e, tačiau daugiausia klaidų yra susiję su tokiais e, vadinamaisiais negaliojančiais projektais. Jūs kalbėjote apie pasidalyjamą į valdymą ir kai kurios biudžeto įstaigos jau galėjo pastebėti, klaidas, nes jos yra tas pirmasis kontrolės lygmuo. Buvo tokių projektų, kurie apskritai turėjo nevykti, jų nereikėjo pradėti įgyvendinti pradžios fazėje, juos reikėjo tiesiog uh, užblokuoti, panaikinti. Todėl turėtume kelti klausimą, kiek glaudžiai turėtume uh, bendradarbiauti su valstybės narės biudžetinėmis institucijomis, kad tas bendras pasidalijamasis valdymas būtų sustiprintas, o tuo pačiu būtų sustiprintos e, ir finansavimo įsisavinimo galimybėmis. Buvo kalbėta apie tai, kad nacionalinės institucijos čia turėtų prisimti atsakomybę, nes jos atsakingos taip pat už kontrolę. Mes manome, kad 72 procentus visų klaidų buvo galima visai nepadaryti, jei savo kontrolės funkcijas e, tinkamai būtų atlikusios nacionalinės institucijos. Taigi tas klaidų procentas vietoj jūsų minėto galėtų būti daug mažesnis. Matome, kad e, svarbus vaidmuo tenka veikiančioms kontrolės sistemoms. Ir aišku, visi finansavimo ar paramos gavėjai svajoja apie tą vieną auditą, taip išgirta ir taip plačiai aptariama. Tačiau um, mes kartais viską bandome taip patobulinti, kad tiesiog persistengiame. Ir dabar taip pat esame uh, um, besidubliuojančių reikalavimų, kartais net pačios valstybės narės susigalvoja nereikalingų dalykų. Kita vertus, kartais trūksta darnos. Kodėl? Todėl, kad e, dažnai pasikeičia, pavyzdžiui, kad ir darbuotojai atitinkamose biudžetinėse institucijose ar kompetentingose įstaigose. Uh, Aš tikrai manau, kad būtina kontroliuoti, kaip veikia sistemos, būtina tinkama kontrolė, būtinas auditas, rezultatai yra aiškus. Mes e, naudojamės statistiniais metinių ataskaitų duomenimis, e, išnagrinėjame daugiau nei 500 įvairių ataskaitų. Ir kaip jau kalbėjau, esama tokių programų, kurios yra labai rizikingos. generalinis regio direktoratas atliko maždaug 150 auditų. 89 programos buvo patikrintos ir dalis jų, kalbu apie, buvo panaikintos ir 2014-2020 metų programavimo laikotarpėje jau numatėme prievolę atlikti metinės, metinius auditus, metinės kontrolės. Aš e, noriu Jūs patikinti, kad mes tikrai pasirengę padėti valstybėms narėms atlikti auditą Ir jei bus nustatomas didesnis nei 10 procentų klaidų procentas, tuomet um, programa nebegalės būti įgyvendinama. Kalbant apie dels, delsimą ir per vėlai įgyvendinamas programas, Jei prieš savaitę būčiau pas jumis e, viešėjus, tai kalbėčiau apie 37 procentus programų, e, kurios vėluoja. Dabar tas skaičius dar labiau išaugo per savaitę. Pavyzdžiui, Niderlanduose vėluojama taip pat, tačiau ši šalis rado tinkamą balansą naudodamasi privataus sektoriaus finansavimo. Mes, aišku, skatiname kuo greičiau įgyvendinti programas, tačiau e, Niderlandai yra greičiau išimtis nei taisyklė. Ten jau yra E, aiškus viešųjų pirkimų rezultatai ir ši šalis puikiai tvarkosi su visais projektais. Kitose valstybėse narėse situacija netokia džiugi. Mes e, jau 25 metus niekaip nesugebama atlikti labai svarbių struktūrinių pokyčių. Ir dabar komisija siūlė vadovautis teisės aktų paketu. Yra pateikta net tūkstantis pakeitimų. Ir jūs, kaip e, teisės aktų leidėjai, turėtumėte stengtis e, procedūras paprastinti. Turime siekti, kad e, paramos gavėjams gauti finansavimą būtų paprasčiau, o nesudėtingiau. Kalbant apie tą vieną auditą, aš visiškai pritariu Jums, žinau, kokia situacija valstybėse narėse, žinau, kaip gyvena kai kurios vokie, buvusios rytų Vokietijos federacinės žemės, ten kartais netgi nėra uh, E, mažų ir vidutinių įmonių dirba kokie 5-6 žmonės ir matydami, kad auditoriams jiems reikia pateikti šimto puslapių ataskaitas, jie net nesiryšta prašyti paramos iš ES struktūrinių fondų, nes jau iš anksto žino, kad nebus žmogaus atsakingo už e, dokumentų parengimą. Galime daug kalbėti apie tai, kaip valstybės narės turėtų pasinaudoti e, įvairiomis programomis. Ir mes jau turime statistinius duomenis, žinome, kokia yra 14-20 metų situacija. E, panašu, kad susidomėjimas auga. Tikrai matome puikų pavyzdžių teigiamų pavyzdžių, e, kaip norima atgaivinti ekonomiką. Kita vertus, e, mes e, matome, kad daugelis programų davė labai puikių apčiuopiamų rezultatų. Tai skatina žengti pirmin. Taip pat matome, kad keleto teisės aktų paketų akte numatyti pakeitimai kai kurias procedūras supaprastina. Aišku, turėtume stengtis kaip galima labiau sumažinti klaidų e, procentus, turime ieškoti, kaip geriau susiekti Junkerio, e, susiekti, atsiprašau, Junkerio planą ir struktūrinius fondus. Nežinau, ar atsakiau į visus e, jūsų išsakytus nuogastavimus, tačiau turiu jūs patikinti, kad tikrai darysime viską, ką galėdame, kad situacija keistusi. Dėl Europos strateginių investicijų fondo mes numatę um, skirti apie 50 milijardų eurų papildomai. Taip pat norime sukurti kažką tokio kaip kombinuotą jį um, finansavimą. Kalbant apie iš ankstinius e, mokėjimus, e, kurie nėra įtraukti į rizikos turinčius mokėjimus. Auditas e, pateikė savo rekomendacijas, o mes glaudžiai bendradarbiavime su auditorumais, ieškodami sprendimo. Tačiau jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad glaudus bendradarbiavimas yra būtinas. Audito rūmai siekia stiprinti fondų vaidmenį. Auditorių darbas yra be galo svarbus siekiantų bendrų rezultatų. Tiesa, labai liūdna, kad 77 procentai visų klaidų vis dėlto nebuvo pastebėtos tame lygmenyje, kur turėjo būti pastebėtos ir prireikė net Olafo. Ačiū. Dabar ponia kolegė Ajala Zender. Išklausysime dar keletą kolegų, tada e, suteiksime galimybę pasisakyti. Benida, e, komisarė Kretų, jau kelia. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia Kretu nori padėkoti Jums ir taip pat paklausti. Jūs kalbėjote apie daugiametės finansinės programos įgyvendinimą. Panašu, kad mes įgauname pagreitį ir būtų galima galvoti, kad turime kažkokiu būdu panaikinti tas esamas e, blokadas, kurios yra, rengiantis kintam finansavimo periodui. O dabar kalbame apie dvi finansavimo pro... sistemas. Viena vertus yra asignavimai skiriami pagal teritorijų ir regionų principą Ir čia mes susitarėme, jau sutarėme su taryba dėl to paskirstimo, o kita vertus yra asignavimai skiriami kabutėse geresniems projektams, tokiems kaip iš inovacijų programos Horizontas 2020 ar Kosme. Noriu paklausti, kokia jūsų patirtis panaudojant e, tas skirtingas asignavimo kategorijas. Juk e, vis daugiau kalbama apie tai, kad atsižvelgiant į ES biudžeto realybę reikėtų bandyti struktūrinius fondus tarsi pritraukti prie šalių realybės ir skatinti tokius projektus, kurie didina konkurencingumą valstybėse narėse. Tačiau kaip tada seksis kontroliuoti tas dvi skirtingas sistemas? Ir dar vienas klausimas, ar neįmanoma tų dviejų sistemų kažkaip suderinti, galbūt įtraukiant dar ir teritoriškumo uh, arba kažkokių privilegijų sistemų principą. Tikriausiai žinote, kad kai kurie projektai vilkinami, e, todėl kad kompetentingoms įstaigoms labai sunku atsižvelgti į naujus reikalavimus, o Oettingeris jau kalbėjo apie 18 metus. O komisijai pritrūko laiko, kad ji į naująjį programavimo laikotarpį įtrauktų tuos kriterijus, kuriuos reikėtų įtraukti atsižvelgiant į praeities patirtis. Taigi, atsižvelgia į tai, kokiu klaidu jau padaryta, turėtume tobulinti būsimą programavimo periodą. Dar vienas dalykas - reikalingas didesnis lankstumas, turėtume turėti daugiau manevro laisvės. Deja, dažnai e, pačios finansavimo sistemos yra labai para, paralyžuotos ir dar turint omenyje tai, kad struktūriniai fondai vaidina labai didelį vaidmenį valstybių narių ekonomikai ir kad jų dalis, finansinė dalis ES bendrajame biudžete yra labai didelė. Ar nemanote, kad reikėtų numatyti daugiau lankstumo naudojant šių fondų asignavimais? Galiausiai dėl grinųjų korekcijų e, sistemos dauguma parlamente mano, kad kuo griežčiau elgiamasi, tuo valstybės narės labiau stengiasi vengti klaidų, nes jos bijosi tų grinųjų korekcijų. Ar tai reiškia, kad valstybės narės ir lėčiau įgyvendina programas, nes bijo padaryti klaidų? Mintis iš pradžių buvo gera, bet ar ji netapo tokia priemonė, kuri turi ir neigiamą pusę? Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Pane Labajova, prašom. Ačiū pirmininkė, komisarė, auditorumų nariai, kolegos. Komisarė, jūs žinote, kad aš labai remiu e, sanglaudos politiką ir e, biudžetą pagrįstą rezultatais ir taip pat labai remiu projektus, kurie duoda prietinės arties, bet noriu užduoti klausimų iš šiek tiek kitokios perspektyvos. Kaip jau buvo minėta, 16 metai buvo paskutiniai metai, E, kur buvo mokėjimai e, pagal 7-13 metų programavimo laikotarpį ir dabar komisija tikrina programų užbaigimo e, ataskaitas ir neužbaigs programų, jeigu neturės patikinimų, kad liekamoji rizika nekelia materialios grėsmės. Noriu paklausti, kokia yra situacija, ar Komisija žino apie kokias nors programas, kur kyla problemų dėl jų užbaigimo. Po to dėl paskirimo proceso, kaip jau minėjo mūsų pranešėjas, gali sudaryti įspūdis, kad vietoj to, kad pasiektume rezultatų piliečiams, komisija išleidžia pinigus gyvenimo struktūroms. Ir panašiai kaip ponas Zelleris klausė, noriu paklausti jūsų, kam reikalinga Techninė parama, kuri mažina turimas biudžeto laišas, kam to reikalinga praėjus e, trims metams, jau kai prasidėjo 14-20 metų laikotarpis. Ar reglamentas yra per daug sudėtingas, ar dėl to, kad valstybės narės nesugeba kažko padaryti, ar tai yra abiejų veiksnių darinys. Ir pagaliau komisija mini savo veiksmų planą dėl viešųjų pirkimų. Nustatyta 13 metais ir įsigaliojusi 15 metais, pagal kurį siekiama geriau gyvendinti viešųjų pirkimų taisyklės valstybės narėse. Yra prevencinių priemonių, tai yra gairės, mokymai, geros patirties dalymasis, integralumo paktas, veiksmų planas viešųjų pirkimų buvo atnaujintas 17 metų kovo mėnesį ir įtraukė naujus veiksmus, perkeliant naujasias viešųjų pirkimų direktyvas, daugiau dėmesio skiriant skaidrumui, strateginiams įsigymėms. Noriu paklausti Jums, kadangi direktyvos buvo tvirtintos 14 metais, ar naujų veiksmų patvirtinimas dėl perkelimo problemų 17 metais nebuvo per vėlyvas? Ir atsižvelgiant įsigijimų teisės aktų stiprinimo valstybės narėse, ar nebūtų pigiau ir nebūtų didesnis poveikis, jeigu įsigijimo reglamentas būtų patvirtintas, o ne direktyvos. Ką Jūs asmeniškai apie tai manote ir galbūt galima būtų išgirsti ir auditorumų nuomonę apie tai. Ačiū iš anksto už atsakymus ir sėkmės biudžeto vykdymo patvirtinimo procesu. Ačiū, aš save taip pat įtraukiau į uh, kalbėtojų sąrašą. Mano klausimas susijęs su šiuo žemėlapiu. Uh, Kiek uh, atvejų, kai viešuosiuose pirkimuose dalyvavo tik viena uh, organizacija. Kaip tai gali būti, kad Graikijoje, Italijoje, Lenkijoje, Slovakijoje maždaug 40 procentų visų atvejų viešuosiuose pirkimuose dalyvavo tik viena vienintelė įmonė. Kaip taip gali būti, kad niekas daugiau nesugebėjo to padaryti? Nes panašu, kad grinųjų pinigų srautai bankuose e, yra įprastas dalykas. 326 milijonai eurų e, cirkuliuoja e, šiose valstybėse narėse. Ir anksčiau tie pinigai buvo skirti įvairioms įmonėms, dabar jie nutekėjo į bankus. Atsakydama į klausimą. Jūs kalbėjote, kad e, administracinės išlaidos yra 1,6 procento visų išlaidų, tačiau kodėl tas nurodytas e, laikotarpis yra toks trumpas, nežinau, ar neturėtų būti 5,3 procento. E, taip pat norėčiau paprašyti atsakyti, kodėl toleruojama, kad 4 milijardai eurų vis dar finansinėse priemonėse tarsi įstrigę. Kalbant apie veiksmingą e, finansinių priemonių panaudojimą, taip neturėtų būti. 75 klausimas, turiu pasakyti, kad klausimas įdomesnis nei atsakymas. E, kalbam apie e, darbo vietas. Aš Mm, pažiūrėjus į tuos skaičius, kurie čia įvardyjami, nesuprantu, ar čia tikrai tos keliasdešimt darbo vietų reikštų naujų darbo vietų kūrimą. Mano ketvirtasis klausimas susijęs su būsimu programavimo laikotarpiu. 6,19 audito ataskaitoje. Čia kalbama apie tai, kad e, skaičiai galėtų būti kitokie, jei būtų glaudžiau bendradarbiaujama. E, jei administruojančios įstaigos pateiktų visus skaičius ir auditoriai ir komisija laiku juos išnagrinėtų, tada viskas bus gerai, būtų gerai. Ir čia mes e, kitą vertus galėtume siekti vieno audito. Toliau panas Lafranka. Pone pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariai už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį šiandien ir atsako į mūsų klausimus. Ir dėkoju už tai, kad atsakė į mūsų klausimyną taip pat. Aš ketinau paklausti klausimą užduoti, kuris jau buvo užduotas. Dėl 35,7 milijonų eurų teritoriniai sanglaudai kur klaidų lygis buvo 4,8 procento. Jeigu nacionalinės institucijos būtų naudojamos informacijos mechanizmus tinkamai, tai tas klaidų lygis būtų, būtų 1,1 procento, mažiau negu 2 procentai. Tuos kofinansuojamos programos, kur nacionalinės institucijos turi vienodą atsakomybę už jų valdymą. Dar vienas dalykas, ponia komisijos narė. Auditorumo ataskaitoje sakoma, kad valstybės narės paskyrė 77 procentus atsakingų institucijų, kurios valdo lėšas. Ar situacija pagerėjo nuo to laiko, ar komisija žino, ap, kokia yra pastarojo meto informacija praėjus trims metams po finansinės perspektyvos pradžios pats faktas, kad nacionalinės institucijos, kurios turi valdyti lėšas, nebuvo paskirtos, yra pavyzdys, kad iš tikrųjų e, gana smarkiai vėluojame, ponia komisarė. Aš turiu keletą klausimų ir dėl šios politikos tikslų, ypač dėl trijų aspektų. Vienas kolega minėjo pridėtinę vertę, tai aišku, fundamentalus kriterijus. Kitas dalykas, kokiu mastu šių lėšų panaudojimas prisideda prie naujovių plėtros. Tai yra labai svarbus e, aspektas. Visi ES regionai negali būti pionieriai e, vienu metu naujovis rytyje, tačiau šiandien naujovės yra fundamentalus aspektas visiems. Taigi tiek trumpų klausimų jums dar noriu paklausti, ar migracinis tas spaudimas, kurį paskiria, paspatiria ES, turi įtakos struktūrinių lėšų panaudojimo, struktūrinių fondų panaudojimo. Aš manau, kad tai yra svarbus veiksnys. Ar jūsų nuomonė, ar mūsų priemonės yra pakankamai geros, kad galėtume reaguoti į tokias problemas pakankamai lankščiai. Taip pat skaičiau apie sukčiavimą. Pagal audito rūmų duomenys yra labai nedaug tokių atvejų. Noriu klausti jūsų. Kaip, kaip jums pavyksta, pavyksta darbuotis su Olafu, su kovos su sukčiavimo tarnyba? tarnyba. Ponas Štechovskis. Ačiū, ponia komisarė gerbiami auditorumų nariai. Jau trečią kartą a, kalbėsiu apie, audit, apie klaidų lygį. Ir situacija tokia, man atrodo, kad valstybės narės naudoja kartais skirtingus metodus, atrodo ir skirtingai susakamos tos e, klaidos skirtingai valstybės narėse. Taigi klausimas yra, kaip nustatyti klaidas. E, aš buvau įmonės e, direktorių aš gaudavau tokią paramą ir patyriau, kad e, Europos lėšų administravimas yra pakankamai sudėtinga našta. Ir man atrodo, pastaraisiais metais niekas nepasikeitė. Kaip Jūs e, įsivaizduojate komisiją, kaip būtų galima pataisyti šią situaciją, jeigu reikia užpildyti 40 dokumentų tam, kad galėtume paprašyti lėšų vienam projektui. O dabar jau yra jau tų dokumentų ir 45, tiek reikia jų pateikti. Tokia ta prasme, norėčiau paklausti, ar komisija numato galimybės e, šią sistemą modifikuoti. E, dažnai e, valstybių narių, atitinkamų valstybių narių pramonė patiria neigiamą poveikį. Norėčiau sužinoti, koks yra komisijos finansavimo asignavimų efektyvumas. Ar Ar galima pakeisti tokius asignavimus, jeigu jie turi neigiamų pasiekmių? Ir e, kaip pakeisti kažką, jeigu absorbavimas nėra pakankamai. Manoma, kad e, ar, ar ateityje bus įmanoma valstybės narėms absorbuoti visas skirtas lėšas. Vokiečiai dabar kaip tik ieško, kas tai yra poli poligrafija. Kas tai yra? Aha, su, sužinojom, tai yra spaustuvės vadinasi Čekijoje, taip? Yeah, uh, thank you, Chair. Can I, I apologize? Ačiū, pane pirmininkė, norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau. Ir uh, kažkas sakė, kad buvo sudėtinga aptekti pastatą, o noriu padėkoti komisijai, <clears throat> kuri uh, akivaizdžiai nulatos atvyksta, kartais regi komitete, kartais mūsų komitete. Pirmiausia, norėčiau pratesti pono Salafrankos mintį apie klastojimą ir sukčiavimą. Taip, sukčiavimas yra gana žemo lygio, tačiau dėja euroskeptikai karts nuo karto sumaišo du dalykus klaidas, padarytą klaidų skaičių su sukčiavimo atvejais. Ir į tai turėtume atkreipti dėmesį ir aiškinti šitos dalykus, kad neįsivyrautų euroskeptikų nuomonė. Tačiau nepaisant, kaip mes mažiname klaidų skaičių, kiek mes daug e, padarėme praeitėje, vis tiek reikia supaprastinti taisyklės. Ir tikėkime, kad visos pateiktos rekomendacijos, kai bus įgyvendintos, uh, padės supaprastinti taisyklės. Praeitėje, kai nagrinėdavome klaidų procentą, kalbėjome ir apie tai, kad valstybės narės nepakankamai gauna informacijos ir todėl dar klaidų lygis yra gana aukštas. Tačiau turiu pasakyti, man atrodo, kad mes dažnai žinome, kokios yra problemos. Mes jas svarstome metų metus, tačiau reikia labai praktinių sprendimų, kad galėtume išspręsti tas problemas. Dabar dėl lėšų įsisavinimo lygio, nes kai kurių valstybių narių, kai kurios valstybės narės labai menkai įsisavina lėšas o mes e, per 70 procentų lėšų įsisaviname. Tačiau e, yra daug įvairiausių momentų. Yra N plus 3 metų taisyklė, kuri vaidina svarbiausią vaidmenį. Ir norėčiau paklausti, ar būtent dėl um, anksčiau uh, prasto panaudotų lėšų skaičius ir N plus 3 uh, taisyklės reikės atsisakyti kai kurių lėšų. Dar vienas dalykas. E, parlamentas žino, kad Ispanija ir politika ir Portugalija grasinasi trauktis. Ir manyčiau, kad mes turėtume tai atkreipti dėmesį. Tačiau e, dabartinėme etape svarbiausia žiūrėti, kokius projektus reikės regionų lygių vykdyti ateityje, o ne labai smulkiai prisikabinti prie iš ankstinių sąlygų. Ačiū. Noriu pasveikinti poną Lemetch, o dabar komisija, kuri kalba neįsijungusi mikrofono. Daug klausimų užduota, apie daug ką kalbėta. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad vis daugiau valstybių narių kalba apie biudžeto ribojimus, o mes, kaip politikai, turime nepamiršti ambicijų. Kolega Celer kalbėjo apie Junkerio ir Oettingerio e, žodžius. diskusijos jau prasidėjo. Mes kalbame apie ES e, biudžetą. Svarbu atsiklausti, ko norėtų mūsų piliečiai. Turime siekti, kad uh, finansuojamos priemonės kurtų pridėtinę vertę. Ar tai būtų sienų apsaugos e, ar migracijos srityje. Atsiranda naujų iššūkių, todėl turime naujai susitarti, kas, kuo taps Europos Sąjunga e, kaip atrodytų tas, e, ta bendra valdysena yra daug įvairių regionų, tačiau visgi nėra tokio regiono, kuriame gyvenimas nebūtų pasikeitęs į gerą. Rezultatai tikrai džiugina ir tai duoda mums jėgų ir toliau kurti regioninę politiką. Mes manome, kad remiant regioninės plėtros programas sukūrėme milijonus naujų darbo vietų, e, paskatinome verslą. Todėl ir taryboje reikėtų susitarti, ar prasminga mažinti biudžetą skiriamą regioniniai plėtrai. Gal vis dėlto turėtume bent jau likti prie to vieno procento bendro vidaus produkto, ar galbūt galėtume siekti ambicingesnių tikslų ir tartis, e, kad bendras e, šios politikos e, procentas išauktų iki 1,2 procentų BVP. Juk Šie asignavimai skiriami mūsų piliečiams. Kita vertus, vis atsiranda sričių, kuriuose ES parama reikalinga. Todėl be galo svarbu tampa kalbėtis su konkrečiomis valstybėmis narėmis. Aišku, turime siekti programas supaprastinti, turime vengti bereikalingo kartojimuose ar dubliavimuose. Ir turiu pasakyti, kad e, kartais mūsų teisinės nuostatos e, tarsi prieštarauja viena kitai, susidurime su tam tikra teisinė kolizija, tačiau pačios valstybės narės turi nuspręsti, kokių ambicijų jos sieks. Jūs žinote, kad iš 100 eurų, kuris mokamas į ES bendrąjį biudžetą, 50 eurų yra panaudojamas e, įvairiam, įvairiems mokesčiams ir tik vienas euras e, konkrečiai panaudojamas e, bendrajame ES biudžete. Ir tai tas vienas euras, jo vertė yra mažesnė nei kavos podelio kaina. Taigi turime visi tartis, ko siekiame, kokie mūsų prioritetai, tartis dėl bendro plano. Visgi aš manau, kad turime nepaminti didesnių ambicijų ir turime nelaikyti, kad kai kurie dalykai ES yra savame suprantami. Dėl Brexit spragos, taip vadinamosios. Turime ieškoti būdų, kaip ją užpildyti. Monti pateikė e, e, siūlymus, kaip padidinti įplaukas, valstybės narės gali imtis kai kurių žingsnių, tačiau tai yra politinė pozicija. Europos parlamente man vis dažniau tenka išgirsti pesimistinės gaidas, kad turėtume laikytis riboto biudžeto. Pone Ajalas Sender kalbėjo apie planą ir kalendorių. Vis laikas mus tikrai spaudžia ir ponas Junkeris savo kalboje kalbėjo apie tai, kad Projektas turėtų būti pristatytas kovo mėnesį. Mes savo ruoštų taip pat iškart pateiksime savo e, projektą, kad dar šioje parlamento kadencijoje pavyktų susitarti dėl reglamentų. Priešingų atveju būtų labai gaila, kad jau patirtį surinkę, sukaupę parlamento nariai ne, neperduotų tos patirties e, kitoms kartoms. Kalbant apie būsimą programavimo laikotarpį po 2020 metų, tikrai turime siekti didesnio lankstumo. Tikrai gali nutikti naujų, neprognozuotų dalykų, tokių kaip gamtos stichijos, katastrofos ar e, netikėtas e, atvykėlių spaudimas ir čia tikrai mes turime sugebėti reaguoti daug greičiau. Turime N plus 3 metų taisyklę, kuri mums e, suteikia tam tikro lankstumo, tačiau kalbant konkrečiai apie grinųjų pinigų korekcijas, tai mus e, tarsi paralyžuoja baimė. Mes į visą situaciją žiūrim kaip į pustuštę stiklinę ir tarsi baiminamės, kad programos striks. Tačiau reikėtų pasitikėti auditorių rekomendacijomis ir jo labiau, kad mes esame įsitikinę, kad grinųjų pinigų korekcijos turėtų leisti panaikinti klaidas, kaip čia tas žymusis 77 procentų klaidų 2016 metų ataskaitose pavyzdys. Kai kurių klaidų akivaizdu buvo galima išvengti ir iš tų klaidų turime pasimokyti, kurdami 2020 metų e, programas. Turime pažiūrėti, kaip yra naudojamas biudžeto e, asignavimais. Aš už tai, kad galutiniam vartotojui būtų supaprastintos visos procedūros radikaliai. Kita vertus, manau, kad turėtume panagrinėti, kas teigiamo yra dabartinėse programuose. Turime rasti tinkamą balansą tarp nuoseklumo ir griežtumo. Kar, tikrai klaidos jokių būdų nereiškia sukčiavimo intencijos. Turime nepamiršti, kad sanglodos politika kuria gėrį valstybėse narėse. Aišku, negalima užmerkti akių ir nematyti padarytų klaidų, tačiau viskas vis dėlto juda gera linkme. 2007-2013 metų programavimo laikotarpis noriu padėkoti kolegijai pranešėjai e, už puikų darbą. Tikriausiai žinote, kad audito rūmų ataskaita dėl šio laiko tarp yra labai teigiama, ji jau yra paskelbta. Kaip jau minėjau, programos įvertintos teigiamai valstybės narės laiku pateikė informaciją komisijai ir iki 2017 metų kovo mėnesio mes sulaukėme visko, ko turėjome sulaukti iš valstybių narių. Tikriausiai žinote, kad tada ir buvo terminas. Uh, 317 veiklos programų buvo patikrinta 28 valstybėse narėse. Mes išsintėme savo vertinimą, tačiau e, šiuo metu tik 9 programos iš visų 317 yra baigtos. E, tuomet mes paprašėme papildomos informacijos e, ir mes tikimės, kad iki šių metų pabaigos bus baigtos maždaug 80, na galbūt net 120 programų. Vis dar laukiame atsakymo iš valstybių narių. Aišku, yra klausimų be atsakymų, kai kurios korekcijos valstybėse narėse dar nėra baigtos. Tačiau aš noriu pabrėžti, kad visos programos ir bus dar neužbaigtos, bus atviros, kol pavyks atsakyti į visus klausimus. Rizikingoms programoms nebus skiriamas nei vienas papildomas euras. Aišku, norime, kad visos programos būtų pabaigtos kaip galima greičiau, tačiau rengiant programas visų pirma siekiama kokybės ir vis dėlto greitis netoks jau svarbus. Visos programos bus įgyvendintos tik mums įsitikinus, kad nėra klaidų arba jų e, lygis yra primtinas. Tikriausiai žinote, kad e, valstybių narių pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad klaidų proporcija yra mažiau nei 2 procentai, tai yra sveikintina. Ir aišku, mes dar grįšime prie šios temos, kai patikrinimas bus baigtas. Atsakant į pirmininkės panios Greslę klausimą, mes pasižymėjome šį klausimą, mes taip pat jį kėlėme, kai kuriais atvejais, kai kuriuose viešuosiuose pirkimuose dalyvauja vienas vienintelis dalyvis, viena įmonė. Ir kartu su generaliniu direktoriumi Lemetre ir uh, atsakingais kolegomis iš tarnybos bandome atsakyti į šį klausimą, bandome uh, rasti atsakymą, kodėl tokių klaidų esama. Bet tačiau aš manau, kad jūs esate visiškai teisi. Reikia to klausti. Nes priešingų atveju dar nepamirškime to, kad konkurencija dalinantis ES fondais yra labai didelė. Taigi priešingų atveju e, kai kas nukentėjęs. 2000 2000-2006 metais e, pateiktų paraiškų skaičius buvo mažesnis, nei, tai yra taip mažesnis, o iki 7 metų jis išaugo beveik dvigubai. Jūs kalbėjote apie 17 tūkstančių naujų darbo vietų, kurios buvo sukurtos nuo 2000 iki 2007 metų. Tada padalinote tą skaičių. Tačiau, kažin, ar galime tas sukurtas darbo vietas, tą skaičių dalinti iš metų skaičiaus. Nes e, manau, kad kasmet e, atsiranda naujų darbo vietų. Ir beje, atsakydami į 75 klausimą, mes jau atsakėme jums į šį klausimą. Kaip žinote, 2007-2013 metais šio programavimo laikotarpiu valstybės narės dar nebuvo įpareigotos teikti mums e, duomenis apie naujas darbo vietas. E, duomenų teikimas vyko laisvanoriškai. Kas norėjo, tas teikė, tas ne, e, kas norėjo, tas ne. Tačiau dabar jau numatėme prievalę e, šią informaciją pateikti mums ir tikimės, kad e, kito laiko tarpio metu jau galėsime kalbėti apie konkrečius skaičius. Kalbėjote apie 17,4 milijardus eurų 89 procentai skirti e, mažoms vidutinėms įmonėms, e, iki 10 procentų miestams ir iki 10 procentų efektyviam energijos naudojimui. Šimtas 80 nau, tūkstančių naujų darbo vietų sukurta įgyvendinančia programas, programa. O turime nepamiršti ir taip vadinamojo sverto efekto, nes iš ties ta nauda yra daug didesnė nei dabar matome. Vokietijoje ir Austrijoje dar ir dabar galime džiaugtis maršalo plano uh, pasiekmėmis ar rezultatais. Manau, kad viskas galų gale priklauso nuo to, kaip jūs naudojatės e, gautų finansavimo ir e, kiek naudos apskritai sugebate sukurti, kiek vertės sugebate sukurti jomis. Atsakant į klausimą ponui Salafrankai, turiu jūs nuraminti. institucijų konkretus įvardyjimas e, tikrai mums nebekelia jokių sunkumų. 98 procentais e, visų atvejų mes žinome konkrečius pavadinimus, ypač teritorinio bendradarbiavimo srityje. Taigi viskas yra aišku, jokių problemų, jokių sunkumų čia nėra. Kalbant apie vėlavimus, jie yra susiję su egzante proceso e, sudėtingumu, jeigu taip galima pasakyti. Mes sulaukėme rekomendacijų ir turime įsitikinti, kad konkrečios biudžetinės institucijos turi gebėjimų administruoti tuos milijonus eurų. Iš ties jūs kalbėjote apie tai, kad inovacijos daugeliu regionų yra be galo svarbios. Todėl ir sukūrėme išmaniosios specializacijos programas. Taip pat numatėme papildomus e, punktus konkretiems regionams. Ir e, ta išmanioji specializacija, smart specialization, jokių būdų nereiškia, kad iš visų regionų dabar staiga e, pasidarys silicijos lėniai su uh, nuostabiomis sėkmės istorijomis. Ne, aš pavyzdžiui viešėjau įvairiuose Ispanijos regionuose ir savo akimis įsitikinau, ką reiškia šių programų įgyvendinimas. Mačiau, kad kai kurie regionai tiesiog klesti dėl to, kad sugeba bendradarbiauti mokslininkai, verslininkai ir ES fondai, kurie pridėtinę vertę. Migracijos krizė. Susėdame už vieno stalo kartu su merais, nes jie e, savo kailiu pirmiausia jaučia migracijos srautus ir jų keliamas problemas. Ir Daugelis e, vietos e, valdžios pareigūnų žingsnių yra teisingi, jie verti pagarbos. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kompetentingais e, pareigūnais. Komisijos nariu Abramopoulos ir ieškome būdų, kaip tinkamai pasinaudoti socialinės sanglaudos fondais, nes socialinė įtrauktis yra be galo svarbi, norime vengti e, bet kokių radikalėjimo praiškų, nenorime, kad e, susikurtų atskiri getai, kuriuose e, gyventų nesiintegravę pabėgėliai ir migrantai. Berlyne viešėdama aš lankiausi tokioje vietoje, Amsterdame taip pat. Yra sukurtas merų tinklas Tiesa labai gaila, kad mirė šiam tinklui vadovavęs Amsterdamo meras, kuris daug jėgų atidavė bandydamas sutelkti merus, kuriems e, ši problema yra aktuali, o dabar e, merų tinklui vadovauja Atenų meras. Norime pasinaudoti visomis ES fondų teikiamomis sinergijomis. Finansuojami labai svarbus e, projektai, tokie kaip sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų stiprinimo, miestų plėtros, e, srityje mes drąsiname valstybės nares investuoti į būsto kūrimą, į švietimo sistemas. Briselėje, pavyzdžiui, investuojama į Molenbeko programas, taip pat į tokias programas kaip gydytojai be sienų. Anderlechte taip pat e, galime matyti puikių e, programų įgyvendinimų pavyzdžių. Sigureca e, programa Italijoje taip pat yra sėkmės pavyzdys. Tikriausiai žinote, kad vasarą buvo išgelbėti du laivai viduržemio jūroje ir šie laivai buvo nupirkti iš ES fondų pinigų. Italijos pareigūnai galėjo pasinaudoti veiklos programomis ir nusipirkti šios laivus. Taigi mes visoms valstybėms siunčiame vieningą žinę, kad mes esame pasirengę keisti veiklos programas ir lankščiai reaguoti į atsirandančius naujus iššūkius. Kalbant apie bendrą teisės aktų paketą, tai jei juo taip pat siekiama atsižvelgti į naujus iššūkius. Siekiama, kad fondų asignavimais būtų naudojamasi kaip galima geriau, ypač gyvendinant Helsingio programas. Mes glaučiai bendradarbiaujame su Atenais, su Amsterdamu, Graikija, Portugalija, Italija nevyriausybinėmis šių šalių organizacijomis. Yra ir kitų iniciatyvų susijusių su šiais fondais. Stengiamės, kad būtų keičiamasi pažangiaja patirtimi, todėl kad, pavyzdžiui, Niderlandai, Vokietija, Prancūzija yra valstybės, kurios sukaupusios daugiametę e, patirtį, jos žino, kaip tvarkyti su migrantų srautais. Šią vasarą viešu, viešėjau saloje, kurioje gyvena maždaug 5000 gyventojų. O pabėgėlių čia vasarą įsilaipino apie 9 tūkstančiai. Taigi ši maža sala yra labai netoli nuo Turkijos ir šioje šalyje padėtis yra labai prasta. Kalbant apie bendradarbiavimą su Olafo tarnyba, generalinis regio direktoriatas draugė su OLAF parengė strategiją 2015-2017 metams. Čia kalbama apie septynis ES fondus, kurių lėšomis galima naudotis. Aš manau, kad tai puikus pavyzdys, kaip bendromis jėgomis galime išvengti klaidų arba išsklaidyti bet kokios sukčiavimo įtarimus. Kai tik iš Olafo gauname informacijos, iššaldome bet kokius mokėjimus, paprašome papra pataisyti klaidas ir pabandome atgauti kiekvieną eurą į ES biudžetą, jei pasirodo, kad vis dėlto tas euras buvo panaudotas netinkamai. Kalbant apie 7 ir 13 metų finansinės programas, manau, kad mes imsimės visų priemonių, kad ES finansai būtų apsaugoti tiek nuo e, sukčių, tiek nuo klaidų. Ir dar pamiršau pasakyti. Norėčiau pratesti, nes e, man sakot, nebaigiau atsakyti jūsų klausimą dėl klaidų, kurių buvo galima išvengti. Noriu patikinti jūsų pirmininkę, kad puikiai žinote, kad mes nesame tuo patenkinti, nes turime reikalų su valstybėmis narėmis, bet nuolat stebime visų sistemų veikimą, kad jos veiktų gerai, bet aišku, mes turime pasikliauti auditų rezultatais. Ir kaip sakiau, per metus gauname 500 ataskaitų iš nacionalinio auditorių per metus ir neturime pajėgumų atlikti patys visus auditus. Tačiau tyriame visas didesnės rizikos programas, jų patikriname jų gyvendinimą, norime valstybės narės priversti patikinti, kad auditai būtų atliekami nepriklausomai, ir jeigu randama kažkokių trūkumų, kad būtų sustabdyti mokėjimai. Taip pat turime veiksmų planus, kad siekdami, siekiant pabėti valstybės tariems sukurti tvirtas patikrinimo e, sistemas ir ištaisyti problemas. Galiu patikinti Jūs, kad jeigu išlaidos nepataisomos, jeigu sistema nepataisoma, mes nemokėsime lėšų. Puikiai žinote, kad teikiam tikslinę paramą e, valstybinarių institucijoms, rengiame mokymus, seminarus, teikiame gairias, e, kolegų paramą teikiame. Žinoma, yra klaidų, kurių buvo galima išvengti, ypač viešųjų pirkimų srityje, tinkamumo srityje, nes, kaip sakiau, 70 procentų klaidų buvo galima aptikti e, pačioms valdymo institucijoms. Ir mes daug dirbame įgyventinant patvirtintas priemonės, dirbant su viešųjų pirkimų sistemomis buvo galima iš išvengti nemažai klaidų. Atsakymas toks būtų jums, pirmininkė ir poniai Labajovai. Ar reikia daugiau teisės aktų dėl viešųjų pirkimų? Na, manau, kad pirmiausia reikia griežtai gyvendinti esamas, esamus teisės aktus. Jau matome, kad antrus metus šeilės e, viešiai pirkimai ir valstybės parama jau nebėra E, didžiausias klaidų šiltimas, šaltinis. E, šaltinis yra tinkamumo sąlygų vykdymas. Valstybės parama iš vis nėra didelis klaidų šaltinis. Viešai pirkimai kai kuriuose, kai kuriuose valstybės narėse yra rimtas klaidų šaltinis. Turime dirbti tikslingai su tomis valstybėmis narėmis. Ponas Zdechovski Norėčiau Jums atsakyti paprastų žodžių ne. Audito požiūris toks pats yra visose valstybės narėse. Reglamentai nustato taisyklės komisijai ir manau, kad Jūs kalbėjote apie perteklinį e, reglamentavimą. Na, manau, kad aš paaiškinau, kad Varsvės narės teigia, kad jos turi pasirašyti tūkstančius puslapių ir kad to reikalauja Bruselis. Taip iš tikrųjų nėra. Mes nereikalaujame pasirašyti 500 puslapių vienam projektui. Esu mačius projektų geležinkelių sektoriuje, kur buvo dešimtis tūkstančiai puslapių, kur kiekvienas puslapis buvo parafuotas. Na, manau, kad reikia dirbti čia su valstybėmis narėmis dėl to priteklinio reglamentavimo. Na, apsarbavimo pajėgumo klausimas yra labai svarbu panaudoti tai, kas yra omnibuse. Modificări simplificate de luare. Kalbant apie supaprastinimą ypač e, nagrinėjant e, tuos projektus, kurie gali kurti naują e, vertę. Manau, kad mums pavyks po 2020 metų vis dėlto palengvinti paramos gavėjų gyvenimą. Tačiau Kalbant apie e, lėšų įsisavinimą, vis dėlto mm, valstybės narės šimtų procentų įsipareigojusios e, rūpintis tuo, nes nei parlamento nariai, nei komisijos e, nariai negalės patikrinti visų projektų. Taigi visų valstybių bendra užduotis bus naudotis struktūrinių fondų lėšomis, kuriant, plečiant konkretų regioną. Ir tai bus be galo svarbu, juo labiau, kad mes visai nežinome, kokius iššūkius atneša ateitis. Varstybės narės turės. Um, bandyti kaip galima efektyviau panaudoti ES pinigus. Tai daryti atsakingai, tikslingai ir suvokiant e, solidaru, solidarumą visos ES e, atžvilgiu. Buvo kalbėta apie sanglaudos politiką. Milijonai eurų yra išleidžiami ekonomikai. Ir aišku, būta tokių atvejų neapsėta, bet, bet, bet tokių sukčiavimo atvejų. Tačiau, jei atsiranda įtarimas, tai aišku pakerta ir pasitikėjimą tą bendrą politiką. Tačiau, kalbant apie konkrečius skaičius, tai yra 0,247 procento atvejų visų programų nustatyta, kad buvo sukčiauta. Aišku, komisija visiškai netoleruoja tokių sukčiavimo atvejų ir, kaip jau minėjau, kai tik atsiranda įtarimas, mes veikiame tučto jau. Kalbant apie klaidas, jos pirmiausia reiškia, kad yra pažeidžiami arba ES arba valstybės narės teisės aktai. Tai ir viskas. Ačiū. Definansa praėjusią savaitę viešėjo pas mus ir kalbėjo apie tai, kad 69 procentai visų nustatytų sukčiavimo atvejų Europos Sąjungoje susiję uh, su struktūriniais fondais. E, ir iš Vengrijos dabar laukiama atsako. Ir iš ties bus įdomu pažiūrėti, ar e, pavyks susigražinti kiekvieną prarastą eurą. Dabar žodis poniai Ivanovai. Ačiū, ponia pirmininkė, nežinau, kiek jūs man suteiksite laiko, bet iš tiesų iškelta <clears throat> labai įdomių klausimų ir esu už tai dėkinga. Pirmiausia, tai gal sureaguosiu į pranešėjo pastabas apie sanglaudą, kad sanglaudos politika padeda kurti naujas darbo vietas, paskatinti regioninės ekonomikos augimą Ir aišku, kalbant apie lėšų įsisavinimą, tai norėčiau informuoti pranešėją, kad parengtas, yra, parengta specialioji ataskaita, kuri bus svarstoma apie lėšų įsisavinimą. Ji bus kelbiama jau kitais metais ir joje galima bus panalizuoti, dėl kokių priežasčių e, vėluojama įsisavinti lėšas. Taigi atkreipiu jūsų dėmesį, kad kitais metais bus paskelta ta specialioji ataskaita. Kitas labai svarbus klausimas, kuriuo kalbėjote, tai be, vieno, vienas audito principas nes procesas yra sudėtingas, komplikuotas. Aišku, aš pritariu Jums. Tikrai, sanglaudos rytis puikus pavyzdys, kaip puikiai parodo, kaip įvairių lygių atliekami auditai, net vadinami auditų sprogimu. Tikrai yra labai daug auditų vykdoma ir a, nacionaliniai, vyriausybiniai, vietiniai, a, ES ir a, audito rūmų auditai. Mesgi kaip audito rūmai negalime būti to vieno audito principo įgyvendintojai, nes jį turi įgyvendinti komisija. Bet aš dar pristatydama <clears throat> šią temą kalbėjau apie bandomąjį projektą, kurį vykdome sanglodos politikos rytyje. Ir aišku, tada pamatysime, kaip viskas vyksta, kiek galima viską sumažinti, e, sumažinti apimtis, kad likutinės klaidos vertės būtų mažesnės. Jūs taip pat e, paminėjote ir finansinius instrumentus, jų panaudojimo skaidrumą, minėjote ir kitus klausimus. Taip, aš visiškai sutinku, kad finansinės priemonės turi e, privalumų, jos leidžia geriau vykdyti biudžetą, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį mūsų specialiąją ataskaitą numeris 19, kai mes, e, kurią parengėme dar praeisiais metais, bet kurioje yra labai daug nurodyta trūkumų. Pavyzdžiui, tokie e, kaip išlaidų, neteisingas apskaičiavimas ir taip toliau ir taip toliau, bet to mes pateikėme ir savo rekomendacijas ir komisijai buvo, pavyzdžiui, rekomenduota e, renkti išsamesnės ataskaitas, atlikti išlaidų, e, dotacijų, palyginamąją analizę ir taip pat gražintinų sumų palyginamąją analizę. Ir ypač į tai atsižvelgti rengiant teisės aktų projektus laikotarpiu po 20 metų. Dar vienas dalykas tai techninės paramos suteikimas. Taip pat Pone Nuvajovai ir jūs, ponė pirmininkė, klausėte apie viešuosius pirkimus. Na, ką galiu pasakyti? Auditoriai atlieka ex post analizę, audituoja rezultatus, taip sakykime, kai jau projektai įgyvendinti ir galėčiau jūs tik tai uh, patarti paskaityti specialiasias ataskaitas numeris 10 ir 17 juose apie tai kalbama, bet netiek gal daug apie viešuosius pirkimus. Dabar dėl valdymo patikrinimo komisija taip pat nurodė, kad pagrindinė problema tai nepakankami tikrini, nepakankama tikrinimų kokybė ir sertifikuojančiosios institucijos irgi neužtikrina kokybės. Kitas dalykas, kai kurios klaidos atsiranda dėl pačių institucijų veiksmų. Mes paprastai um, tikriname ir lyginame tas klaidas, kurias buvo nustatytos. 7-13 metų išlaidos galėjo būti uh, deklaruotos, ir e, mes e, daug daugiau atrinkome tikrintinų e, variantų negu per ankstesnius programavimo ankstesnį programavimo laikotarpį. Taigi tiesą pasakius, labai ačiū visiems už klausimus, klausimai buvo įdomus ir ačiū už mūsų gerą bendradarbiavimą. Na kągi, labai ačiū ir dabar trumpai galėčiau apibendrinti. Aš manau, kad šiuo metu struktūrinė ir sanglaudos politika, jeigu vertinsime įgyvendinimą, jos yra e, vykdoma neblogai, bet e, panaudojami yra įvairūs finansavimo šaltiniai vietos ir regiono lygių ir tai visiškai suprantama. Jeigu o, Europos investicijų bankas skolina apie 60 milijardų eurų kas mėnesį, tai strateginių investicijų fondas per Europos regionės plėtros banką teikia lėšas. Todėl nenuostabu, kad struktūrinių fondų atveju finansavimas atsilieka. Dar vienas dalykas, kad už e, finansus atsakingos institucijos privalo stebėti ir atlikti auditą. Todėl svarbiausia stengtis e, atsisakyti tų klaidų, užkirsti keliatoms klaidoms, kurios e, susijusios su pačiais mokėjimais, o kai tik tai, konsultu, kai tik tai yra samdomi konsultantai, kad jie atliktų auditą, tai neabejotinai. Jie pateikia labai daug detalių, bet jų darbą dar galima būtų pagerinti. Visą tą biurokratiją nepadeda žmonėms edu, su entuzijazmu kreiptis dėl europinio finansavimo. Jeigu mes kalbame apie 18 metų biudžetą, tai ankstesniais metais nepanaudoti 7 milijardai lėšų, o dabar lapkritį jau 6 milijardai susikaupė nepanaudotų lėšų praėjus prieš savaitę Strasbūrė. Mes kalbėjome apie reguliavimo pakeitimą, kad būtina keisti struktūrinių fondų finansinės taisyklės, tada bus galima daugiau paremti užimtumo didinimo iniciatyvų ir užtikrinti geresnį veiksmingumą. Apskritai tai egzistuoja bendro pobūdžio problema Ir kas svarbu, kad dėl viso to gali nukentėti ES įvaizdis kaip plėtros variklio. Ir mes turime daugiau padirbėti, ypač regioninių lygių. Lankiausi regionuose ir mačiau, kad labai daug gero darbo ten yra daroma, ypač mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros rytise. Bet jie labai priklauso nuo europinių subsidijų. Ir taip yra dėl um, taikomų administracinių procesų, administravimo taisyklių, nes jie negali šioje srityje pasinaudoti bankų kreditais. Todėl aš manau, kad situaciją būtina gerinti, nes galiausiai finansavimo laikotarpis sparčiai artėja prie pabaigos. O dabar noriu padėkoti ir auditorumų nariai, kuriai atsakė į klausimus ir komisijos nariai, kuriai atvyko ir atsakė klausimus, o biudžeto kontrolės komitetas ir toliau domėsis šią temą ir sritimi. O dabar norėčiau paprašyti Europos audito rūm. Atsiprašau, sako pirmininkė audito rūmų, pirmininkas vėluoja ir aš jo vardu atsiprašau.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 to make less noise. May I ask you to make less noise and to leave the room? Ar galėtumėte iš e, salės išeiti tyliai, norėtume tęsti? Pone pirmininkė, labai džiugu, kad galime e, vėl diskutuoti apie Europos antarumų metinę darbo programą. Mes kažkada paskaičiavome, kad 12 specialiųjų ataskaitų. Pernai e, jau nagrinėjome, taip jos atrodo. Taigi iškyla klausimas, kiek galime pasitikėti tą metinę darbo programą, jei po to e, dar papildomos programos yra teikiamas. Sveiki atvykę, žodis Jums. Dėkoju. Iškart norėčiau atsakyti jūsų klausimą. Darbo programa yra keičiama, todėl kad e, rengiant ataskaitas kartais susidurėme su nenumatytomis kliūtimis, kurios e, pavyzdžiui, tiesiog paralyžuoja mūsų darbą, kartais sunku suspėti kažką tinkamą padaryti, todėl mes visais būdais siekiame situaciją keisti ir seminare šiais metais rugsėjo mėnesį su kolegomis mes e, sutarėme e, reformuoti tarpinių ataskaitų teikimo metodiką. E, todėl audito kokybės komitetas dar kartą turės išnagrinėti visas metodikas, vadovus ir parengti rekomendaciją, kaip būtų galima tinkamiau reaguoti Šiaip jau ataskaita niekada nedingsta. Anksčiau ar vėliau ji yra parengiama, pateikiama, padedama ant stalo, tačiau aišku, mes e, stengsimės mm, tai padaryti greičiau. Dėl 18 metų darbo programos e, spalio mėnesį ją paskelbė, beveik 15 tikslų yra numatyta šioje programoje. E, yra numatyta teikti specializuotas ataskaitas, metinės ataskaitas, nuomonės, e, pasisakymus. Ir e, mes kalbame apie labai įvairias sritis - tvarus natūralių išteklių naudojimas, migracija, globali plėtra, vidaus rinka. Ir atskaitomybės ES rinka bei investicijos. 12 iš naujai suplanuotų programų yra klasifikuojamas kaip aukšto prioriteto programomis. Tikimasi, kad 2018 metais dar bus pateikiamos konkrečios programos. E, šiai sričiai priskiriama BŽUP ateitis sanglodos politikos supaprastinimas, horizonto 2020 supaprastinimas, taip pat maisto produktų saugumas, nevyriausybinio organizacijų vaidmens stiprinimas, e, Turkijos pabėgėlių stovyklų kūrimas ir e, integracija Europos Sąjunga. Atsižvelgiant į tai, kas šiuo metu e, vyksta Europos Sąjungoje, e, vertinant e, riziką, labai svarbu turėti omenyje, kad mūsų kolega, vienas didžiausių kolegų yra Europos parlamentas. Ir džiugu, kad mums pasiseka susitarti kalbant apie konferencijas, 2018 metais e, du trečdaliai visų programų buvo mm, pabaigtos anksčiau, tiksliau šių programų auditų pabaigti anksčiau. Ir aišku, jūsų komitetui mes anksčiausiai pirmiausia pateikėme tas atsat, tą ataskaitą iš CCC sąrašo. E, Pone Vikstram parengė e, sąrašą, kurį gavo ir ponia pirmininkė. E, kalbant apie praėjusių metų metinę darbo programą, tai trūksta galbūt kai kurių didelių parlamento komitetų įdirbio. Ir mes norėtume, kad e, kiti Europos parlamentai, tai, atsiprašau, Euro, parlamento komitetai taip pat uh, teiktų savo pasiūlymus e, mums. Jau dabar pradėjome kai kuriuos parengiamuosius e, programos darbus. 18 e, metų sausio 16 dieną susitiks pirmininkai ir kalbėsime apie 19 metų metinę darbo programą. Jūs mūsų programą turite savo aplankuose, gal turite kokiu nors pastabu, noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Žinau, kad tikriausiai bus pasiūlymų dėl mm, pakeitimų ar mm, galbūt tobulinimo. Aišku, patirtis rodo, kad labai svarbu susitarti dėl tinkamo laiko grafiko ir mm, kai kurios problemos jau dabar yra aiškios, turime stengtis jas išspręsti, tačiau turime turėti omenyje, kad per vieną naktį niekas nepasidaro. Tiek norėjau pradžioje pasakyti, mielai atsakysiu jūsų klausimus ar sureaguosiu į pastabas. Ačiū. Noriu padėkoti už tikrai puikų bendradarbiavimą. Džiaugiamės, kad atsižvelgėte į mūsų pastabas, kurdami savo programą. Mums tai puikia proga mums opes problemas perduoti jums. Dėl e, valstybių narių specifinių ataskaitų mes e, iš auditorių girdime, Ir šiandien e, taip pat viešėję svečiai e, kalbėjo apie tai, kad esama tokių viešųjų pirkimų, e, kuriuose dalyvauja tik viena įmonė. 40 procentų visų struktūrinių fondų viešųjų pirkimų atveju tai taikytina. Manau, kad situacija turėtų keistis. Nes priešingo atveju svarbus dalykai liks nepadaryti. Todėl noriu pasakyti, kad čia ne tik tuščiai mėtomės kaltinimais, tačiau turime labai tiksliai įvardinti problemas. Dažnai mums priekaištaujama, kad mes patrankomis bandome nudaužti žvirblius, tačiau taip nėra. Mes norime įvardinti konkrečias problemas. Taip pat norime, kad konkrečiai problemai būtų rastas tik jai tinkamas sprendimo būdas. Ir aišku, šią, e, ši tema neatsiejama nuo bendrojo ES e, biudžeto diskusijų, taip pat BŽUP reformos. Kai kas galbūt e, norės, kad niekas nesikeistų, tačiau yra tokių, kurie mato reformos svarbą. Pirmininkė, dėl valstybių narių specifinio ataskaitų Turiu pasakyti, kad praeitįje susidūrėme su sunkumais, kai negalėjome sauliaisti parengti konkrečiai valstybei nariai skirtos specifinės specializuotos ataskaitos, todėl kad mums tiesiog nepakako e, statistinių duomenų. Tačiau uh, Panašu, kad ateityje šito, ši situacija kis, mes jau žinome, ką reikia daryti ir ypač teikiant veiklos ataskaitas galime audituoti valstybių narių grupės, ne konkrečias valstybės ir e, tikrai galėsime ruošti tokias bendras veiklos ataskaitas. Tiesa, tai padarėme jau ir anksčiau, kai nagrinėjome tam tikrą konkrečią sritį skirtingose valstybėse narėse. E, dėl daugiametės finansinės programos dar pirmininkų suigoje praėjusią savaitę kalbėjo apie taip, kartos ir šiandien, Sausio pabaigoje, vėliausia vasario pradžioje e, rengiamės pateikti pirmąjį darbinį dokumentą ir kai tik komisija paskelbs e, savo e, dokumentą, tai iškart po to tikriausiai jau vasarą mes pateiksime savo nuomonę dėl DFP ir kaip koks to rezultatas bus dar neaiškus, tačiau kas gilinosi į tarpinę ataskaitą žino, e, kokios svarbiausios temos, tai yra skaidrumas, lankstumas, efektyvumas. Aišku, žemės ūkis taip pat svarbi tema. Ir jau nagrinėdami mm, kitų metų metinę darbo programą galite matyti, kaip sudėjome prioritetus ir akcentus, nes Aišku, kalbėdami apie daugiametę finansinę programą negalime nekalbėti apie žemės ūkį. Tai yra svarbi tema ir tikrai sieksime, kad diskusijos vyktų sparčiai. Ačiū, atsakysiu čekų kalbą. Ačiū labai, ponia pirmininkė. <clears throat> Aš. Uh, Mielai, išklausysiu klausimus. Taip. Aišku, pakeisiu ponę Grisler ir pasisakysiu, nes, žinot, mes visi be vieno šulo, kaip sako daug kas apie mūsų komitetą. Ir e, įdomu yra kurioms valstybėms narėms sekasi geriausiai, kurioms vidutiniškai, o kurios apskritai yra sąrašo gale. Mes neveltuigi čia dirbame. Priešingai. Būdami europiečiais mes manome, kad tikrai reikia vengti konfliktų ir mes per pastarosius metus stebėjome susidūrimus tarp pietų šiaurės, rytų, vakarų. Audito rūmai iš tiesų turi labai nemenkų galimybių išanalizuotą neutraliai susidariusią padėtį, nepalaikant nei vienos, nei kitos politinės pusės. Manau, kad svarbiausia kažkaip tai atsisakyti principo blogiečiai geriečiai, nes labai lengva juo susižavėti ir šitas komitetas taip pat yra pakliuvęs į to principo spastus. Per keletą metų mes sugebėjome ne tik tai nustatyti pačias problemas, bet pasiūlyti ir tų problemų sprendimų būdus kai į mūsų komitetą atvyksta <clears throat> valstybės narės atitinkamas ministras, mes paprastai labai konstruktyviai su juo pasišnekame, pasikeičiame nuomonėmis. Kartais mes tušie žodžiaujame ir dėl to ministrai nenori dalyvauti mūsų posėdėje. Jūsų programa ir požiūris į institucijas yra labai svarbus. Tai gali būti mums naudinga. Aš įsivaizduoju, kad auditorumai bevelito atlikti klasikinį auditą, bet nereikia pamiršti ir to, ką jūs vadinate geografiniu aspektu ir būtent audituoti vadovaujantis ir juo. Kitas dalykas, nepamirškite, kad po poros metų atsiras labai daug naujų parlamento narių. Todėl mums ypač svarbu matyti, kokiuose sritise pasiekta pažangos, kur reikėtų testą tobulinimą. Nepamirškite, kad struktūriniai fondai, sanglaudos fondai, kaimo plėtra, visa tai yra itin aktualios sritis. Dar kitas dalykas - tai gynybos reikalai, pabėgėlių krize, imigracija ir bendradarbiavimas vystimosi srityje. Kaip visas šias rytis įvertinti, nes jos atsiranda ir jos visai naujos, kaip pavyzdžiui, gynybos rytis, pabėgėlių krize, migrantų klausimas apskritai. Vykdoma politika, kuria bandoma tų krizių neigiamą poveikį sušvelninti. Bet sąsajoje su mano minėtais klausimais kyla kitų klausimų, pavyzdžiui, ambasadų steigimas ir kaip mums padaryti, kad išvengtume praeitėje jau padarytų klaidų. ir labai džiaugiuosi jūsų 18 metų viziją. Mes kartais pamirštame, kad e, struktūriniai fondai padėjo sukurti nemažai darbo vietų arba jas išlaikyti. Yra gerų pavyzdžių. Kai kurie veiksmai labiau primena įprastinius ir dėl to sukelia nusivylimą. Aišku, mūsų visuomenės senėja ir mes vis dar neišsprendėme vyrų moterų lygybės darbo rinkoje klausimų. Mes tengiamės dirbti Europinio semestro pagrindu, kuris užtikrina tam tikrą valstybių narių veiksmų dinamiką. Kita vertus, kasmet yra vykdoma patikra. Bet kaip užtikrinti, kad mes pasinaudotume tik pačių geriausių dalykų valstybėms narėms e, po pažangos ataskaitos teikiamos specifinės rekomendacijos. Ar audito rūmai galėtų kažkaip prisidėti prie tų rekomendacijų? Ar audito rūmai negalėtų, vertindami vieną ar kitą sritį pasinaudoti tomis rekomendacijomis. Taip, ne visos valstybės narės jas įgyvendina, bet nei komisija, nei taryba panašu negali užtikrinti, kad valstybių narių, kurios susiduria su rimtesniais sunkumais padėtis, pagerėtų. Jūs įsivaizduojate, apie ką aš kalbu. Yra viena valstybė narė, kurios biudžetas perteklinis, saldų teigiamas ir kuri tikriausiai galėtų padėti vargstančioms valstybėms narėms, kad galų gale būtų perkirstas susidaręs Gordiaus mazgas. Nebejotina reikia tose valstybėse narėse daugiau investuoti į švietimą, mokymus, infrastruktūrą. Tik tada, kai padėsime joms, galėsime užtikrinti geresnį ES veiksmingumą. Taigi, kai jūs numatote savo darbus kitiems metam, ar jūs galvojate, kad tos specialiosios ataskaitos praktiškai neduoda gerų rezultatų? Galbūt mes turėtume įvertinti visas tas priemonas, kuriomis e, naudojasi visi ir tam tikromis priemonėmis auditorumai galėtų pasinaudoti bei padėti Ačiū, Ines. Ponas Salafranka, jūs norėjote pasisakyti? Taip? Ačiū, ponė pirmininkė. Ir labai ačiū. Pone Leina, kad atvykote į mūsų posėdį, pristatėte auditorumo prioritetinius uždavinius 2018 metais nereikia pamiršti jūsų pagrindinę uždavinio. Tai yra, jūs turite užtikrinti ES institucijų veiksmų programų išorės auditą. O to audito tikslas - garantuoti didesnį skaidrumą, pateikti faktus apie ES piliečių lėšų panaudojimą Taip, su pono Kreščiu bus keičiamas nuomonėmis dėl 16 metų veiklos rezultatų, nes parengta yra ataskaita, o tie rezultatai tai 35 milijardų eurų panaudojimo rezultatai. Labiausias dalykas, kad būtų aiškios išlaidos. Bet kai kalbame apie aiškės išlaidas, tai apie kokias išlaidas mes kalbame? Mes kalbame apie apie 60 milijardų eurų per metus. Jeigu e, pagalvosite, kokia yra finansinė perspektyva, tai suvoksite, kad skaičiai yra dideli. Ir tikriausiai audito rūmai galėtų patarti institucijoms, kokie turėtų būti prioritetai ir kaip ponia Ajana ką tik sakė, yra ir naujų sričių, kurios atsiranda, pavyzdžiui, gynybos sritis, saugumo sritis. Jeigu pažiūrėsite, kokie yra struktūrinių fondų rodikliai, kaip panaudojami gamtiniai ištekliai, tai pamatysite, kad nebijotinai šiandieną po truputį daugėja skiriamų lėšų saugumo sričiai stiprinti, nes saugumas kelia nerimą. Tačiau bendra suma sudaro kažkur apie pusantro milijono tai netiek jau daug. Aš manau, kad audito rūmų atliekama analizė gali būti labai naudinga perpaskirstant, pertvarkant prioritetus taip, kad jie tenkintų mūsų piliečių interesus. Taip jūs pristatėte ambicingą darbo programą ir žinau, kad audito rūmose dirba apie 900 darbuotojų. Kaip jūs įvertintumėte savo ambicijų lygį? Kalbame ir apie išteklius skirtų žmogiš e, personalui. Bet minėjote specialiasias ataskaitas. Praėjusiais metais audito rūmai parengė 36 tokias specialiasias ataskaitas, taip pat nuomonas E, praėjusiais metais paskelbė 52 ataskaitas ir analitinės studijas visą apimančius dokumentus, kuriuose analizuojama e, daugiametė veikla. Bet kaip ta daugiametė veikla ir atitinkama ataskaita yra sėtina su atskirų sričių ataskaitomis, kiekybės požiūrį. Aš manau, kad turėtume galvoti apie ambicingesnius tikslus. Prasidės tuoj naujas ciklas Europos Sąjungoje, bet galvojant apie audito rūmų darbuotojų skaičių ir visus tos uždavinius, kurie jos laukia, noriu paklausti, ar jūsų įsivaizdavimu jums pakaks darbuotojų, kaip jūs prisitaikysite prie augančio darbo krūmio. Tam vienam sektoriui buvo skirta 8,4 milijardų eurų ir taršos rodiklių mažinimas yra ir praktinis uždavinys. Kaip Jūs įsivaizduojate, ar prioritetai šioje srityje galėtų sieti su, kitais, su kitomis 18 metų sritimis? Ačiū. Aš pati norėčiau užduoti Jums konkretų trumpą klausimą, labiau žvelgiant iš santykių tarp Europos auditorumų ir Europos parlamento pusės. Daug girdėjome apie jūsų prioritetus, klausimų buvo užduota apie prioritetus ir lauksime jūsų atsakymą, bet kaip jūs įsivaizduojate geresnį darbą su kitais parlamento komitetais, techniniais komitetais? Aišku, daugiausia įkvėpimo jūs gaunate iš biudžeto kontrolės komiteto narių, bet ką jūs manote apie apie techninių komitetų klausimus įnašą, ar turi, esate tuo suinteresuotas, jūs sustinkate su komitetų pirmininkais, pavyzdžiui, Cecilija Vikstram, su pirmininkų suėgos nariais. Ką manote apie kitų parlamento komitetų susidomėjimą jūsų darbo? Atsiprašau dar pomas Sarvama. Ir po to jūs galėsite atsakyti. Prašom, Petri. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų pasisakymą. Labai atsiprašau, kad praleidau didesnę jo dalį, bet vis tiek užduosiu klausimą. Tai iš tikrųjų tiesų nieko naujo. Tas pats senas klausimas, kadangi žinome, kad, kad jūs e, savo auditorumuose išskėlėte prioritetą, tai yra rezultatų vertinimas Todėl būtų gerai šiandien čia išgirsti apie 2018 metus šiek tiek konkrečiau. Ką galite numatyti kitiems metams? Ką jūs konkrečiai galėtumėte pagerinti, palyginti su šiais metais? Yra, na, konkretus atvejis, pavyzdžiui, dabar vyksta biudžeto vykdymo patvirtinimo procesas ir galiu pateikti vieną pavyzdį. AMPR komisijos narė Kretsu, ką tik pas mus lankėsi. Aš tikrai tikiuosi, kad galėsime pereiti nuo tokio aprašančiojo stiliaus prie konkrečių vertinimų, poveikio vertinimų. Tai vis tas pats bliuzas, kurį aš nuolat kartoju, bet norėčiau išgirsti jūsų komentarą apie tai. Ačiū, ponia pirmininkė, prašom jums rodys. Labai ačiū. Okay. Also Frau Ayala Sender sprach. Pone Ayala Sender dar kartą kalbėjo apie specialiasias ataskaitas ir Prieš tai bandžiau atsakyti į pirmininkės klausimą, pasikartosiu. Kalbant apie tą e, statistinį turinį, mes tiesiog negalime teikti specialiųjų ataskaitų e, apie konkrečias valstybės narės, todėl kad mūsų uh, ataskaitų teikimo metodika e, paremta e, bendru požiūriu. Mes galime teikti bendrą ataskaitą, to negalime padaryti. E, specialiosios ataskaitos negalime pateikti konkrečiai apie vieną valstybę narę. Tačiau galime paprašyti valstybės narės pateikti papildomus statistinius duomenis ir tuomet jau galime pateikti tą specialiąją ataskaitą turime patirties šioje srityje, mums sekasi. Ir aš aišku pritarčiau poniai Ajalai Zender, kad ne tik e, tariamieji geriečiai visada yra geriečiai, yra ir blogiečių tarp geriečių ir geriečių tarp blogiečių. Kartais retrospektyviai vertinant, pavyzdžiui, iš septyniarių metų perspektyvos, kai kam atsiveria akis, kartais tie lūkesčiai pasirodo besantis e, visai kiti. O mūsų užduotis yra pateikti švarę ataskaitą ir tik to, tuos skaičius, e, kuriais, e, kurie yra patikimi, kuriais galime remtis. Priešingų atveju mumis niekas nebepasitikėtų. Mes negalime teikti abejotinų hipotezių, negalime kelti bereikalingų įtarimų. To niekas iš mūsų nedarytų. Kalbant apie Europos semestrą, vieną ataskaitą jau pateikėme, 18 metais ketinome pateikti antrąją, tai nėra prioritetinė mūsų ataskaita, tačiau e, ji yra numatyta darbo programoje. Kolega Salafranka kalbėjo apie išorės politikos dimensiją ir naujus prioritetus. Mes juos manom, matome. Ir jau kelinti metai diskutuojame apie tai, kad turime atlikti tas funkcijas, kurių anksčiau nebuvo. Pavyzdžiui, kova prieš terorizmą, migracijos krizė, e, informacinių technologijų saugumas. Šioms temams taip pat turime renktis. Mes, kaip ir kiekviena institucija, kartais stebimės tuo, kas vyksta ir kaltiname save, laiku, neturėję mm, tinkamų įžvalgų, turime atpažinti būsimus iššūkius e, jau pagal tai, kad kartais reikia įtraukti trečiąjį ramstį, trečiojo ramščio temas ir saugumas ir gynyba E, vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Atsižvelgdami į tas naujas temas, e, numatome kolegas, kurie specializuojasi tam tikrose srityse. Ir ar mes siekiame geresnės kokybės Į 18 metų programą įtraukėme 47 tikslus. Aš prieš tai kalbėjau apie maždaug 50. Manau, kad šis skaičius yra kiek didesnis nei praėjus, buvęs praėjusių metų programoje. Tačiau mes norime e, siūlyti daugiau su veikla susijusių ataskaitų, o ne su atitiktimi. Nes kuo tiksliau bus atitink laikomas ES reikalavimų, tuo daugiau manevro laisvės ir lankstumo atsiras įgyvendinant veiklos programas. Kalbant apie darbuotojus, kaip ir visos kitos ES institucijos, mums galioja daugiametės finansinės programos reikalavimas darbuotojų skaičių sumažinti 5 procentais arba darbo išlaidas tenkančias darbuotojams supra, su, sumažinti 5 procentais. Taigi mes turime paklusti bendroms taisyklėms, tačiau reikia suvokti tai, kad e, naujus iššūkius e, atremsime tik išlaikydami esamą darbuotojų skaičių. Ir aš nežinau, ar po Brexit situacija pagerės. Manau, kad e, ateityje bus dar sunkiau, tačiau bandome šias spragas kompensuoti uh, E, dirbdami veiksmingiau. Pone Jelovalova kalbėjo apie audito rūmų ir parlamento santykį. Prieš keletą metų aš dirb, pats dirbau Europos parlamente ir turiu pasakyti, per tuos penkis ar šešis metus įvyko daug puikių e, pokyčių. Aišku, net pagal audito rūmų darbo tvarkos taisyklės e, biudžeto kontrolės komitetas yra tas komitetas, kuris yra pirmasis mūsų pašnekovas. Aš jūs kartais net e, vadinu pirmuoju švartavimosi uostu. Ir vis dėlto bendraujant su jūsų komitetu svarbu tobulinti ne tik veiksmų atitikti tam tikriems teisės aktams, tačiau siekti didesnio efektyvumo skirtingose sritys, politikos srityse. Štai tada būtų protinga kreiptis į atsakingus komitetus nuomonės ir turiu pasakyti, kad E, tiek pirmininkų sueigoje, e, tiek viešint čia, biudžeto kontrolės komitete, mums pavyko užmėgsti ryšius su e, techniniais komitetais, su kai kuriais gal ne, tačiau nebadysiu pirštais, kurie nebendrauja su mumis. Rimantas Zacijus e, tarp institucinių, atsiprašau, Rimantas Šadžius, e, žmogus atsakingas e, už tarp institucinius santykius, daug padarė, daug nuveikė, kad keitus, keistusi požiūris į tarp institucinį bendradarbiavimą. Ir kolega Rimantas Šadžius tikrai daug padarė. Uh, E, darbuodamas šioje srityje. Iš esmės, e, aš manau, kad tarp institucinis bendradarbiavimas pasikeitė radikaliai. 2012 metais e, kai buvo pradėti pradėti renkti pirmininkų sueigų posėdžiai, kuriuose dalyvauja ir audito rūmų atstovai. Taigi nuo to laiko situacija iš esmės pagerėjo. Mes galime pamatyti labai daug gerų tendencijų ir tikrai noriu padėkoti biudžeto kontrolės komitetui, todėl kad jo indėlis gerinant ryšius yra tikrai puikus sveikintinas. Kolega Sarvama. Panašiai kaip ledo riedulyje, pirmoji valanda, antroji valanda e, yra e, įsipareigojimai, kurie nelaukia ir aš puikiai suprantu jūs. 47 pasiūlymai e, minimi metinėje darbo programoje ir migracija yra viena iš prioritetinių temų, ji glaudžiai susijusi su saugumu ir gynyba ir aišku daugiametės finansinės programos vaidmuo čia taip pat be galo svarbus. Iš esmės, jei vertintume mūsų metinę darbo programą ir daugiametę finansinę programą, tai matysite daug bendrų taškų, bendrų temų. Mes jau seniai, jau keletą metų bandome teikti tokias ataskaitas, e, kuriuose teikiame specifinių rekomendacijų susijusių su derinimu. Ir turiu pasakyti, kad mes remiamės praeities patirtimi mokomės iš ankstesnių ataskaitų ir siekiame, kad mūsų e, vėliau teikiamos ataskaitos būtų nuolat tobulinamos ir e, veiksmingesnės. Jei dar kažkas turėtų klausimų, mielai juos atsakysiu. Labai ačiū pirmininkė už jūsų atsakymus. Noriu padėkoti visiems. Ar dar yra papildomų klausimų, Inesa Elasender? jeigu leisite, pirmininkė. Norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Žinoma, aš sutinku, kad santykiuose tarp mūsų yra už ir prieš visokių aspektų. Buvo tam tikrų tam tikros pažangos, bet turėsime labai sudėtingą problemą, kai pradėsime kalbėti apie naują daugiametę finansinę programą. Ir aš nerimauju, kad audito rūmų ataskaitos gali būti panaudotos pateisinti, sumažinti biudžetą. Tam, tikros, tam tikrai mūšiai jau apie čia vyksta ponas Salafranka kažką minėjo. Aš džiaugiuosi, kad ne vienas komitetas e, domis jūsų darbu, kažką jums e, teikia, žiūri, kaip jūs galite jiems padėti. Aš nerimauju, kad, kad jūs gali, jūsų, darba gali, gali, jūsų darbas gali būti panaudotas neteisingiems tikslams. Visi turi teisinti savo darbą, ne vienas nenori atrodyti blogas ir kai tas auditorumų e, darbas panaudojamas priešui sudoroti. Jūs buvote labai atsargus, kaip pabrėžėte geresnį lėšų panaudojimą, geresnį darbą kartu. Aš norėčiau, kad mes darytume tai, kas yra įmanoma. Žinau, kad tai nebus lengva, bet mes nenorime kištis į kitų karus, nenorime, kad mes būtume išnaudojami, nenorime kištis į tokius karus, kurie nepadėtų nei Europos parlamentui, nei auditorumams. Na ir galiausiai kalbėjote apie dalinį atnaujinimą. Apie galimą balsavimą prieš parlamentą. Gal galėtumėte pakomentuoti, kaip įsivaizduojate audito rūmų ateitį? Belgijos vyriausybė turės atsižvelgti į parlamento nuomonę. Pone pirminkė, prašom trumpai sureaguoti. Jei nagrinėjame, klausimus, tai jokio kito atsakymo nėra, kaip tikslingas e, asignavimų panaudojimas. Mes siekiame, kad ES finansavimu būtų naudojamasi prasmingai, tikslingai. Jei kažkas ateina pas mus ir pasako, kad nereikėtų e, tų lėšų, naudoti, todėl kad e, prasmės čia nėra. Mes padarome tam tikrus, tak, tikras išvadas, juo labiau, kad kalbame apie septynių metų finansavimo laikotarpį ir mūsų pagrindinė užduotis yra apskritai ne tai, kad išleisti uh, E, visus asignavimus. Ir tiesą pasakius, ne mūsų rūmai nusprendžia tas e, sumas. Tačiau mes siekiame, kad kiekvienas išleidžiamas euras būtų išleidžiamas prasmingai ir veiksmingai. Todėl, tiesą pasakius, mes negalime apsiginti nuo visų grėsmių e, ir galbūt e, skirtingų mūsų ataskaitų interpretacijų, tačiau vis dėlto mes tikrai darome viską, ką galime. Ir atsiprašau, bet tikrai e, apie atliekamus auditus, kurie nėra baigti, aš negaliu tarti nei žodžio. Taip yra numatyta e, mūsų taisyklėse ir, e, kaip žinote, apie e, pažeidimus pranešančių asmenų informatorių pateikta informacija yra labai svarbi. Mes uh, Pirmiausia, aišku, procedūra vyksta taip, kad e, tyrimo imasi Olafas, aišku, galioja nekaltumo prezumcija, tuomet e, Olafas kreipiasi į mus, mes teikiame e, specialią ataskaitą ir prieš savaitę spaudos konferencijoje aš jau kalbėjau apie tai. Vienas variantas yra byla tiesiog baigiama, antras atvejis padaromos išvados. Tiek tik galiu Jums pasakyti apie šį atvejį. Dar kartą turiu pasakyti, kad tiesiog visos procedūros vyksta laikantis visų reikalavimų ir konfidencialumo reikalavimas yra vienas tokių, mes jo laikomės labai griežtai, jei to nedarytume, tai taip pat um, pažeistume reikalavimus. Tiesa, kartais įvyksta klaidų, tačiau tikrai daugiau e, šią temą pasakyti negaliu nieko. Labai ačiū, <clears throat> ponia pirmininkė. Na, Kalbant apie pirmąjį klausimą, kurį uždavė kolega, tai aš manau, kad mes kaip biudžeto kontrolės komitetas galime na, atlikti savotą, savotišką sergėtojo tarpininko funkciją, kad nevyktų kova tarp jūsų ir kitų institucijų. Ir pirmininkė, labai ačiū Jums už bendradarbiavimą, Jums ir Jūsų kolegoms, kurie atvyko į šį posėdį. O dabar baigiu viešąją posėdžio transliaciją ir tęsime savo darbą rytoj 9 val. iš ryto. Visiems gero vakaro Bruselėje.